Good afternoon, everybody. Thank you for. Labą dieną visiems, dėkoju už dalyvavimą šiame labai svarbiame renginyje Europos parlamente. Geros dienos visiems jums, mėly bičiuliai. Ta pati sakau ir ispanų kalba. Na, o dabar pereinu prie gimtosios italų kalbos. Mielas komisijos nariai, mielas Tiborai, ponios ir ponai ministrai iš e, Bulgarijos, Vokietijos, Graikijos, Latvijos, gerbiamas, e, gerbiama komisijos narė, atsakinga už e, kultūrą, gerbiamas ponė Žomišė Žar, gerbiamas maestro Barenbom, ponios ir ponai. Man labai malonu pradėti šią konferenciją skirtą Europos kultūriniam paveldui. Tai yra vienas iš renginių skirtų 18 e, metams Europos kultūros metams. Tai yra iniciatyva, dėl kurios Europos parlamentas ir ypač parlamento kultūros ir švietimo komitetas labai aktyviai kovojo. Norėčiau padėkoti taip pat e, Europos jaunimo orkestro muzikantams Jie ką tik tai griežė ištrauką iš Nabuko, tai man labai paglostė e, širdį. Buvo grojamos ištraukos iš Hovarto e, ir Bethoveno. Taip pat norėčiau pasveikinti taip pat Europą Encanto orkestro dalyvius ir ypač 40 e, vaikų nuo 6 iki 12 metų, kurie šiandien sudainuos mums ištrauką iš Aidos. Sveikinu Jūs Europos parlamente. Čia e, Europos parlamente, o parlamentas yra piliečių namai, mes manome, kad e, kūryba yra mūsų europinė dvasia. Šiandien mes e, pamatysime daug kūrybos pavyzdžių Sveikiname pona Jean Michel Žar, kuris yra kompozitorius, atlikėjas, produceris, maestro Daniel Barenboim, pianistą ir dirigentą Enzio Bosso. kompozitorių ir dirigentą. Sveikiname Thierry Marks, kuris yra šefas. Matilde Lekote, kuri yra fotografė, yra dizainerė, Radu Milianu, kuris e, yra režisierius ir Liuks premijos komisijos pirmininkas. Sveikiname Jūs Europos parlamente. Šiandien norėtume pakviesti mūsų piliečius vėl prisiliesti prie mūsų kultūrinio paveldo, suprasti jo svarbą. Tai yra mūsų tapatybė. Jo šaknis siekia 3000 metų. Tai yra mūsų bendra tapatybė ir šitų dalykų mes negalime pamiršti. Netgi atvirkščiai mes turime remtis tuo pagrindu, tai yra mūsų turtas ir tai yra tas pagrindas, kuris leidžia mums žiūrėti su optimizmu į ateitį. Jeigu norime kurti vertybių sąjungą, teikdami svarbiausią vietą žmogaus orumui ir laisvei, tai mes tai galime daryti todėl, kad mums tai leidžia daryti mūsų istoriją. Viduržėme jūros baseine ir kitur buvo keičiamasi tūkstantmečiais mintimis, prekiamis, buvo kūriama daug įvairiausių žanrų kūrinių - tragedijos, komedijos, vaidinamos, kuriami kiti kūriniai ir e, visos tos žinios bėgant amžiams buvo perdodamas kitoms kartoms. Mūsų laisvieji uostai visuomet buvo atviri prekybės mainams, taip pat e, keitėsi epochos, keitėsi įvairūs laikotarpiai, nuo Dantės iki Šekspyro, nuo Moliero iki Giotės, nuo Bacho iki Mozarto, nuo Valtero iki Manzoni, e, nuo Kamiu iki Pirandelo. Ir ši kultūros kelionė dabar atsispindi mūsų turimame kultūros pavelde. Pusė UNESCO paveldo objektų yra Europoje. Mes turime atvirai žiūrėti taip pat ir į kitas kultūras. Mūsų tapatybė yra labai stipri ir kuo stipresnė jinai yra, tuo geriau mes galime savaikauti su kitais. Tik tai tie silpnieji, kurie neturi tos tikros tapatybės, bijo kitų. Būtent uh, savo istorijos dėka Europa dabar turi e, tokį kūrybos potencialą. Ir visuomet siekia meistriškumo tose kūrybos sektoriuose. Tai yra labai dinamiški sektoriai, atveria daug galimybių ekonomikos augimui, kūrė daug darbo vietų ir taip pat ir e, jaunimui. Kiekvienas, kiekviena tiesioginė darbo vieta sukurta kultūros sektoriuje sukuria 27 netiesioginės darbo vietas. Milijonai Europos piliečių dirba kultūros sektoriuje. Šiandien mūsų diskusija koncentruosis tieks, ties e, tuo, kaip mes turime dabar panaudoti visą kultūros potencialą, panaudodami skaitmeninės technologijas. Jaunosios kartos dirbs tose sektoriuose, taps e, jaun, dabarties jaunimas, taps rašytojais, kompozitoriais, e, kitais kuriejais. Europos parlamentas visuomet bus avangarde, atremdamas iššūkius kylančius šiuose srityse. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms dėl e, atlikto darbo peržiūrint e, audiovizualinių e, paslaugų direktyvos turinį. Ten dabar yra nuostatos reglamentuojančios video pagal poreikį platformas. Tai prisideda prie mūsų kultūros įvairovės kino sektoriuje. Labai svarbu, kad kuriejai būtų tinkamai atlyginami už savo darbą. Negalime toleruoti, kuomet e, iš kultūros pelnosi tik tai milžiniškos interneto bendrovės. Tiek, e, tiek muzikos, tiek e, kitų sektorių, kurie į to būdu nukenčia. Tas pas pasakytina ir apie mūsų rašytojus, kai kuomet ES turi sukurti savo skaitmeninę rinką, kuri apsaugotų autorių teisės, kuriejų teisės. Europa pasaulyje yra laikoma lyderė, nes jinai sugeba atremti rimtus iššūkius šioje srityje. Europa yra lyderė kultūros srityje ir Mūsų kultūros pramonė neturi būti e, iškeliama kitur. Tai turi būti pagrindas mūsų politiniam ir ekonominiam atgimimui. Ateityje pasieksime dviejų milijardų. Tikslą šiame e, sektoriuje. Kultu, e, Europos kultūra yra garsi pasaulyje, vertinamas mūsų maistas, mūsų stilistai, mūsų kiti kuriejai. Tai yra tokie dalykai, tokios paslaugos, kurios turi paklausą visame pasaulyje. Mūsų ekonomikai tai yra labai svarbu. Su tuo yra e, susiję ir kiti sektoriai - transportas, žemės ūkis, mados sektorius ir taip toliau kultūros paveldas yra esminės svarbos Europos regionams. Mes turime kelti iniciatyvas, panaudodami visą čia slypinti potencialą. Turime taip pat e, išnaudoti visą savo archeologinį pagrindą, mūsų maisto kultūrą, taip pat Arte kanalo laida, kurią e, pamatysime netrukus, kaip tik parodys labai turiningas iniciatyvas. Ten bus kalbama apie Venecijos laiko mašiną. Tuo projektu siekiama skaitmeniniu pavydalu paversti Venecijos archyvus. Ir tie archyvai bus prieinami e, keturiose dimencijose Ponios ir ponai, kultūros paveldas yra ne tik tai mūsų šaknis, tai yra ir mūsų ateitis, nes e, mūsų bendras savęs suvokimas, kaip e, e, europiečių suvokimas, susijęs ne tik tai su ekonomika, su bankais, bet tai ypač susijęs su kultūra ir mes neturime prarasti šios dimensijos, nes tai mus vienyje. Ir tai yra mūsų Europos statybos pagrindas. Suprasdami kultūros dimensijos svarbą mes e, galime toliau e, kurti Europos Sąjungą ir e, susidoroti su sunkumais, kurių dabar kyla Europos projektui, nes dabar tikrai sudėtingi laikai. Na, o dabar perdodu žodį Europos komisijos pirmininkui, ponui Žanui Klodui Junkeriui. Jis taip pat dėjo labai daug pastangų kaip komisijos vadovas, gindamas mūsų kultūrinį paveldą. Monsieur. Ponas pirmininkė Karlai Antonijų ponė e, kultūros komiteto pirmininkė, ponai ministrai, ponas komisarė, ponios ir ponai parlamentarai, barangų svečiai. Man labai džiugu šiandieną dalyvauti kartu su jumis šiame posėdėje e, ir labai retai taip atsitinka, tačiau šiandieną taip atsitiko, nes šiandieną mes susitikome tokiai svarbiai konferencijai Jums, Antonijo, didelis ačiū, kad pakvietėte į šį renginį. Žanas manai pasakė vieną teiginį, pagal kurį, jeigu iš naujo reikėtų statyti Europą, reikėtų pradėti nuo kultūros. Šiaip tai jisai niekada to sakinio nepasakė, bet galėjo jį pasakyti. Šiame sakinyje E, yra sudėta visa esmė ir šiame sakinyje yra faktiškai visos Europos statybos esmė. Labai reikia dabar kiekvieną dieną iš naujo pabrėžti Europos vertybės, kurios sudaro mūsų Europos e, paveldą, e, žmonijos paveldą, žmonijos orumą, solidarumą tarp mūsų visų. Šis solidarumas yra e, Europos kuriejų idėja, tokios Europos, kuri tebestatoma kiekvieną dieną ir kuri turi kiekvieną dieną iš naujo save atrasti. Deja, jis dažnai suskyla per keletą pastarųjų metų ir tuo metu, kai kalbu iš šios tribūnos, skilimai dar labiau su, e, pagilėjo, mes turime uh, E, dabar atremti iššūkius, kuriuos mums kelia migracijos krize. Šie solidarumo trūkinėjimai, šios žaizdos atsiranda dėl to, kad mes tarpusavyje labai prastai pažįstami. Kai buvau mažas, labai labai seniai, ėjau į Luksemburgą mokykloje ir ten buvo haimakundė vadinamos pamokos. Tai yra tokios pamokos, kurios skirtos šalies istorijos ir visų specifinių bruožų pažinimui. Mūsų, e, mūsų šios dienos konferencija tai ir yra tos savotiškos pamokos, kurias turėjau galimybės gauti vaikystėje. Tai yra mūsų įvairovės išraiška, mūsų europiečių, kurie prisirišę esame prie savo individualumo, tačiau esame pasirengę bendradarbiauti, e, žinodami, kad geriau bendradarbiauti, negu izoliuotis vieniems nuo kitų, nes tokiu būdu daug, daug daugiau išlošime. Europa yra daug turtingesnė negu kiti kraštai, tai yra puikia proga dar kartą susimastyti, ypatingai jaunimui, apie šią Europos, e, apie šią Europos, e, apie šios Europos žingsnius, e, Europos, kuri ilgus metus būdavo, buvo plėšoma karų ir konfliktų. Tai mūsų ankstesnių kartų pasiekimai. Jie anksčiau po karo išvystė tiesiog visą filosofiją, kuri iki šių dienų duoda naudos. Europos integracija daug daugiau negu bendra rinka, negu vidaus rinka, daug daugiau negu prekybiniai santykiai tarp mūsų ir su kitais. Tai yra unikalus dalykas ir aš atsisakau būti tų tarpe, kurie galvoja, kad Europa yra pinigai, kad Europa yra priekyba. Taip tikrai nėra. Europa yra integracija, kiekvienos dienos susitelkimas, e, visų europiečių talentų sutelkimas. Tai įrodo mūsų ką tik išklausyti jaunieji muzikantai mums yra suteikta unikali Erasmuso galimybė susipažinti su kitomis tautomis. Europa ir e, Erasmuso programa leido dalyvauti, toje, leido dalyvauti Europos kūrime milijonams europiečių. Būtent dėl e, tokios suartinimo programos Būtent dėl Erasmuso programos žmonės geriau susipažįsta, suartėja, kūrė šeimas. Tai aišku leidžia nugalėti, e, e, nugalėti nacionalistinės ambicijas. Kuo daugiau žmonės keliaus, tuo daugiau pamatys kitų žmonių e, tradicijas, istoriją ir Europos statyba statybai reikia jaunimo paramos. Būtent dėl to komisija nusprendė padvigubinti Erasmus Plus programai skirtą biudžetą. E, en portant les volumes financiers. 14 1,7 buvo milijard, milijardai, dabar 30 e, milijardų e, skiriama Erasmusui. Tai tikrai nėra prarasti pinigai, kaip tik priešingai. Nei nacionaliniu, nei tarptautiniu mastu negalima e, skaičiuoti biudžeto skaičiais, nes skaičiai, tik, skaičiai yra mūsų didelių ambicijų išraiška. Mes turime kurti savo europinį identitetą, atsižvelgdami į savo e, kiekvienas ypatybės ir nepamirždami ekonominio augumo, augimo. Nepamirškime. Septyn... kad kultūros sektoriuje yra beveik 8 milijonai darbo vietų. Mes dabar e, siūlome Europos, kūrybinės Europos programą dar labiau suintensyvinti, susijęti su kitomis programomis, tokom, tokiomis kaip Rising Europe, e, kurios paremtų kuriamai, tyriamai darbą, žiniasklaidą ir kultūrą. Kad ir The Invest EU, kurie, kuri leistų e, skatinti privačias investicijas bei mažas ir vidutinės įmonės. Arba tokia programa, kuri yra skirta skaitmeniniai Europai e, ir nukreipta į e, kultūrinio paveldo suskaitmeninimą, nes kultūra ir skaitmeniniai dalykai turi eiti pagret, tačiau ne e, chaotiškai. Visi kūriniai, kurie yra transliuojami per internetą, turi būti teisingai atlyginami, dėl to mes pasiūlėme Europos e, autorių teises modernizuoti, mes nusprendėme, kad visi autoriai, visi kūrėjai turi būti laisvi ir turi būti skatinama jų laisvė bei įvairios platformos skirtos transliavimui, tiesioginiam transliavimui internetu. Tikiuosi, kad e, mūsų pasiūlymas labai greitai sudomins kūrėjus ir paskatins juos prie jo prisijungti, nes jis yra išmintingas. Brangus draugai, Europa dar kartą iš naujo rašo savo ateitį. E, prisiminkime Žano Mone sakinį e, apie kultūrą, apie Europos kultūrą, e, kuri, kurio esmė yra tai, ta, kad Europa ir Europa turi patį didžiausią kultūrinį paveldą pasaulyje. Ir būtent, kad tą kultūrą skatindami bei gerbdami mes gerbsime ir patys save. Ačiū uždėmesi. Merci beaucoup. Dėkoju komisijos pirmininkui. Jūs tikrai turite Europos parlamento paramą. Mm, remsime 2021-2027 metų biudžetą ir e, kultūros bei jaunimo reikmėms skirtų e, biudžeto pinigų padidinimą. Dabar žodis svečiams. Pirmiausia, žodis labai svarbiam menininkui, e, kompozitoriui Žanui Mišeliui Žarui. Merci, monsieur le président du. Dėkuoju, ponė parlamento pirmininkė, ponė komisijos pirmininkė, ponės ir ponai kultūros ministrai, mėly bičiuliai. Aš esu įpratęs pasirodyti daugelį pasaulio scenų, bet šiandien šis momentas man yra ypatingas ir tai vyksta mm, pakankamai, šis renginys yra pakankamai teatrališkas. Uh, Jisai skirtas e, Europos kultūros paveldui. Terminas paveldas yra šiek tiek dulkėtas ir jisai galbūt asocijuojasi mums su karais, su praėjusiais laikais. Aš esu menininkas, dažnai apie mane sakoma, kad aš esu elektroninės muzikos pionierius, tad aš galbūt šiek tiek kitaip žiūriu į paveldo savoką. Man tai yra savoka, kuri susijusi su modernumu ir su ateitimi. Galbūt jums kyla klausimų, kodėl aš dalyvauju šiame renginyje. Aš manau, kad e, mes esame sunerime dėl daugelio dalykų kultūros sektoriuje ir tai liečia ne vien tik tai menininkus. Aš manau, kad e, e, mūsų šeimose vis, visuomet būna tų šeimos narių, norinčių tapti menininkais, fotografais, rašytojais, kompozitoriais ir taip toliau. Ir dabar labai svarbu galvoti apie naujas medijas ir naujus būdus, kuriais galima naudotis kultūros e, kūriniais. Mes turime atremti tuos iššūkius, kaip tai buvo daroma ir praeitįje. Bus uh, e, Netrukus balsuojama dėl audiovizualinių paslaugų e, e, direktyvos. Ir tai mums yra labai svarbus dalykas. Dabar kalba sukasi apie mūsų kuriejų, mūsų kultūros, <clears throat> mūsų kultūrinės įtaikos ateitį. Per pastaruosius 20 metų internetas sukėlė tikrą revoliuciją mūsų gyvenime. Turime tuo džiaugtis. Aišku, mes neturime kritikuoti didžiųjų e, interneto įmonių ir laikyti jų e, priešais. Manau, kad tai yra mūsų partneriai. Ir e, aš nemanau, kad tos įmonės vien tik tai pelnosi iš mūsų kuriejų veiklos. Be jokios abejonės reikia tinkamo reglamentavimo. Ir reikia, kad tokios platformos kaip YouTube nebūtų apibrėžiamas kaip e, turinio platformos. Tai yra labai svarbu ir tam reikia teisėkuros e, priemonių. Google'as taip pat naudojasi e, dabar esama padėtimi skaitmeninio sektoriaus įmonės tapo milžiniškomis įmonėmis ir tie procesai turėjo neigiamų pasiekmių. Mes turime reglamentuoti internetą, tačiau turime e, nepamiršti, jog tas reglamentavimas neturi stabdyti tų procesų. Tai būtų tas pats, kas kelių transporto srityje per reglamentavimą e, bandytume bausti patį e, kelių eismą. Pirmininkas Junkeris priminė labai svarbių aspektų, kalbėdamas dabar. Dabar yra tokie laikai, kuomet kūrėjai iš tikrųjų gauna labai mažai už savo kūrybą. Turbūt mažiausiai e, šiuo metu, palyginus su tuo, ką gaudavo e, praeitįje. Mes e, turime galvoti apie naujas medijas ir turime parengti teisėkuros priemonės, kurios užtikrintų, kad e, kuriejai galėtų gyventi iš savo darbo. Dabar visas pasaulis žiūri į Europą. Jeigu direktyva bus e, priimta, tuomet jinai turės labai teigiamų pasiekmių. Europa turi parodyti jog jinai geba spręsti tas problemas. Antraip, daug potencialių kuriejų galbūt e, netaps kuriejais, kuriais galėtų būti tapę. Intelektinės nusavybės savoka turi būti atnaujinama, suteikiant jai naują kūrinį. Autoriaus teisės yra susijusios tiesiogiai su kūriniu nepriklausomai nuo kūrinio laikmenos ir nuo busimųjų kūrinio laikmenų, kurios gali būti naudojamos ateityje. Tad e, jeigu norima reglamentuoti šitos dalykus, nereikia suprasti, jog kuriejai, autoriai pasisako už laisvę tame sektoriuje ir užkerta kelią ateičiai. Iš tikrųjų yra atvirkščiai. Autoriai kaip tik tai galvoja apie ateities perspektyvas. Aš pats nuolat inovuoju ir naudoju naujas technologijas scenoje. Tačiau e, mes e, tikrai neturime galvoti, jog tuo, ką mes siekiame daryti, mes siekiame tvirtinti kažkokią cenzūrą. Taip iš tikrųjų nėra. Yra E, atvirkščiai, nes tie procesai, kurie vyksta dabar, kaip tik tai ir yra tam tikra cenzūra e, kuriejams ir mes turime spręsti tas e, problemas. Mes turime leisti kuriejams dirbti savo darbą. Tačiau čia mes taip pat suprantame, jog kuriejai dažnai būna labai pažeidžiami. Būtent e, todėl kuriejams reikia jūsų teisėkuros institucijų. Autoriaus teisė yra viena iš pagrindinių teisių, tokia pat kaip e, žmogaus teisės, tokia pat svarbi kaip e, teisė išvarę aplinką. Mes kalbame apie laisvę. Europa neturi tapti skaitmeninių procesų kolonija. Aš e, galiu paminėti mūsų buvusi Respublikos e, prezidentą ir e, jo politiką skaitmeninio sektoriaus. Negaliu jos vertinti teigiamai. Mes turime kaip sakiau, e, reglamentuoti e, teisėkuros priemonėmis skaitmeninį sektorių, nes antraip atsidursime Žoržo Orvelo pasaulyje. Kylančios valstybės Afrikos kontinentas yra dar labiau pažeidžiamos negu mes. Ir ypač toje srityje, kurį UNESCO vadina nematerialiu paveldu. Dabar Visas pasaulis žiūri į Europos parlamentą. Europos parlamentui tenka labai didelė atsakomybė. Europa visuomet pasisakė už žodžio laisvę, už kultūros pagarbą. Dabar mes negalime susilpnėti. Čia kalba sukasi apie mūsų tapatybės įvairovės, apie mūsų kalbų išsaugojimą. Turime išsaugoti įvairovę, išsaugoti kūrybą, nes tapybos kūriniai ar kiti kūriniai nėra tas pats kaip jogurto stiklainiai ar, ar kitos panašios prekės. Kūrėjai visuomet kovojo už žodžio laisvę ir jie dažnai dėl to nukentėdavo. Internetas dabar e, siekia tam tikro monopolio ir nori, kad e, būtų reglamentuojama kaip galima mažiau, tačiau tai e, reiškia, jog nukentės kuriejai ir tai tikrai nėra modernumas. Internetui yra tik tai 20 metų, internetas kol kas dar yra jaunas, skaitmeninis sektorius yra jaunas, čia yra tam tikra prasme laukiniai vakarai, viskas dar tik tai prasideda. Tačiau čia yra ir silikonos lėnis Ir mes pastebime, jog dabar dominuoja jungtinės valstijos ir Azijos valstybės. Mes turime šiame sektoriuje atsilaikyti prieš savo konkurentus. YouTube pradeda naujų paslaugų teikimą prieš balsuojant dėl direktyvos ir YouTube patėtis kol kas nesikeičia lobistinių pastangų dėka vis dėlto mūsų balsas jau vis labiau yra girdimas. Mes e, žinome, kad kai kas sako, jog nieko nereikia keisti, tačiau iš tikrųjų mes turime keisti daugelį dalykų. Mes turime siekti tokių nuostatų, kurios užtikrintų, kad kuriejai galėtų gyventi iš savo kūrybos. Skaitmeninis sektorius turės ateitį tik tuomet, jeigu jisai deramai atsižvelgs į tuos, kurie kūrė tam sektoriui. Čia neturi būti jokios cenzūros. Baigdamas noriu pasakyti, jog padėtis e, yra labai paprasta. Dabar mes remiamės senais teisės aktais, kurie buvo sukurti dar prieš internetą, tačiau Darybos turi vykti toliau ir turi būti siekiama, kad e, kuriejai visame pasaulyje gautų tinkamą atlyginimą už savo kūrinių panaudojimą ir jų transliavimą įvairiais e, būdais. Nepamirškime, kad e, smartfonuose išmaniausia dalis yra būtent kuriejams tenkanti dalis, tai yra mums. Merci beaucoup, monsieur Žer. Ačiū, ponui Žarui. O dabar žodis Daniel Barenboj. <coughs> Pirmininkė Tajani, pirmininkė Junkerė, Jūsų ekscelencijos, gerbėmieji, man didelė garbė kreiptis į Jūs e, šią e, progą 2018 e, metų Europos kultūros paveldo metų progą, nes mes kartu švenčiame bendrą europinę praeitį, tikime sukurti bendrą europinę ateitį ir iš tiesų šventim, švenčiame ypatingų metų, patiriame didelę grėsmę mūsų bendrai europiniai tapatybei. Praėjus 70 metų nuo antro pasaulinio karo e, kelia galą, galvas e, populistiniai judėjimai Europoje ir visame pasaulyje. Šių e, grėsmių įveikimas ir ir tai, kad būtų įtvirtinta ta mintis e, taikios antros Europos turbūt yra vieni iš didžiausių mums tenkančių iššūkių ir šios iššūkius turime pasitikti visom turimom priemonėm. Pagrindinė esminė priemonė būtų grįžimas prie faktais grindžiamos kultūros. E, dabartinė laiko dvasia pernelyg daug vietos suteikia uh, netikram, suklastotam naratyvui, kas garsiausiai iššaukia, tas išgirstamas yra, e, kad ir ką jis e, pasakytų, nesvarbu, ar tai tiesa ar netiesa. Mes e, turime dirbti prieš tai ir politikoje, ir, ir kultūroje. Turime nepamiršti to, kas apibrėžė Europą per visą istoriją. Tai buvo kultūra. Daug, daug skirtingų Europos valstybių iš tiesų plėtojo savo kultūrą ir iš tiesų tai, kas atstovavo Europai, tai, tai kokia svarba teikiama kultūrai. Tas iš tiesų sąrašas labai ilgas Dante, Goethe, Descartes, Mozartas, Debussy, Leonardas da Vinčias ir taip toliau. Koks dar žemynas galėtų pasigirti tokiu kultūrinio turtingumu, gilumu. Ir e, nacionalizmas e, kyla iš dalies dėl to, kad kartais e, žmonės pateisina nepasitenkinimą globalizaciją. Globalizacija tarsi suvienodino kultūrą. Ir tai grėsina sugriauti vieną iš didžiausių mūsų stiprybių, tai yra kultūrinė įvairovė. Tačiau nacionalizmas uh, nėra atsakas šiai grėsmiai. Patriotizmas e, reiškia pasididžiavimą savo šalim, o nacionalizmas labai dažnai nuneigia tai. Jei jautiesi saugus, laikydamasi savo vertybių, savo kultūros, tai gali bendrauti su kitais ir vertinti ir jų kultūrą. E, būtent uh, tą reiškia universalizmas, tai kur kas geriau negu globalizacija ir mes būtent to ir turime siekti kartu. Europoje per nelik daug laiko e, dėmesys buvo skiriamas ekonominiai sąjungai, o kultūrinė erdvė praktiškai buvo apleista. Ne tą turėjo galvoje Fransuoja Mitteranas ir Helmutas Kolis, kai jie patvirtino uh, Europinė e, darbo tvarkė, kai ir e, prancūzų, ir vokiečių kariai laikėsi už, už ranko, kad e, prancūzai ir vokiečiai pažintų vienų kitus per savo kultūrą, per, per maną, debesį, bodlerą. Kaip muzikas visą gyvenimą skiriau tam, kad pažinčiau kitas kultūras, gyventojus per meną, per muziką. E, tai didžiulė garbė, tačiau kartu tai yra tai, ką turime skatinti. Kiek, tai turi išbandyti kiekvienas Europos pilietis. Vienas iš teigiamų globalizacijos aspektų yra tai, kad e, tai dabar įmanoma ir visiškai normalu. Japonija pirmadienį e, valgyti itališkus patiekalus, Londone, Paryžiui vokišką maistą e, valgyti, tarkim, trečiadienį. Ir iš tiesų jau daug pasiekėme, tai įvairovė mums leidžia vertinti gyvybingas kultūras ir žmonės gali ir diskutuoti ir teigiamai veikti vieni kitus. Naudodamas šią progą norėčiau užsakyti savo liūdės, tai kad muzika ir švietimas iš esmės dingo uh, iš e, įprastinių mokyklų mokymo programų visur. Visur. O muzika yra vienas iš geriausių būdų plėtoti vaikų smegenų funkcijas, padėti jie, jų emociniai raidai. Deja, šiandien Gali būti kultūringas žmogus, e, neturėdamas nieko bendro su muzika. Nei, gali nemokėti nei groti, nei mokėti klausytis. E, ir e, nėra jokių priežasčių, kodėl nebūtų galima muzikos laikyti kaip įprastiniu dėstomuoju dalyku, kaip, kaip ir matematika, literatūrą kit, ir kitus dalykus. Aišku, šiandien šioje konferencijoje diskutuosite apie tai Ir e, tikiuosi, kad e, rasite atsakymus, kurie padės mums grįžti prie pradinės idėjos. E, idėjos, aišku, vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais turim reikalo šiandien, tai kintantis skaitmeninės kraštovaizdės. Ir aišku, čia turi būti vertinamas menas kultūra kaip ir tie, kas kūrė meną, kas jį investuoja. Aišku, menas padeda susijęti mūsų praeitį su ateitimu. Atleiskite man už asmeninį pavyzdį, e, tačiau iš tiesų e, pirmas mano įrašas buvo padarytas 1994 metais, prieš 64 metus. E, bet ta, ir tas įrašas, ir daugybė kitų įrašų, milijonai įrašų dabar yra prie, prieinami per sekundę, tai neįtikėtinai yra. Kai tik tai um, kažkoks muzikas padaro įrašą, tai yra prieinama visame pasaulyje. Um, pagalvokite, koks tai reiškinys yra, visgi turime padaryti viską, kad tinkamai vertintumėm kultūrą, kad uh, jie būtų tvari, kad jie išliktų ir ateities kartoms. Ir iš tiesų uh, E, tiems, kas e, kūrė muziką įvairiausių žanrų, e, tai kelia didžiulį nerimą, kad kai kurios interneto paslaugos ne, nesuteikia, neužtikrina muzikai reikiamos verties. Aš suprantu, ES dabar kaip tik tai atnaujina savo autorių teisų teisės aktus skaitmeniniam amžiui, tačiau reikia tvaraus ryšio tarp praeities ir ateities ir iš tiesų turime uh, panaikinti tą, tą, tą, tą spragą, verties spragą muzikos srityje. Mes, muzikų bendruomenė, žvelgiame į jūs kaip ES teisės aktų formuotojus ir tikimės, kad iš tiesų e, muzikos kūriniai, kiti kūriniai bus tinkamai apsaugoti šios skaitminių laiko. Ir kodėl ES negalėtų to pasiekti? Uh, Na, na, priežastis yra aiškus jų daug, bet pagrindinis, aišku, dalykas yra tai, mes esame atsakingi išlaikyti ateičiai tą, tą kultūrą, kurią šiandien čia švenčiame. Kitaip praras, prarasime tą ryšį. Renginio pradžioje grojo Europos jaunimo orkestras ir e, tai yra geriausias pavyzdys e, to, kad, to, kad turime internetą, suteikia daug naudos visiems ir, ir jaunesniem muzikam ir, ir apskritai visiems. Esu išklausęs tiek daug istorinių įrašų. Visai nesenai klausiausi Verdžio Falstafo įrašą padaryta 1936 metais. E, dirigentas buvo Arturo Toskaninė, tai vienas, e, vienas iš e, turbūt geriausių įrašų ir kai skaitmeninio amžiaus tai nebuvo įmanoma. Aišku, jauni muzikai klausosi na, tube muzikos ir, ir ir, ir platina savo muziką per ten, tačiau jiem turi būti tinkamai atlyginama kitaip. Aišku, jie neteks galimybės gauti pajamas. Tai reikšmingas pajamų šaltinis, kitaip tie muzikai neišgyvens, tie menininkai neišgyvens, nes jie, e, būtent jie formuos e, mūsų kultūros ateitį. Ir kultūriškai įvairi, bet vieninga Europa ir daugiau negu vien tik tai graži mintis. Tai vienintelis kelias į priekį. Uh, Tie, kas išgyveno dviejų pasaulinių karų baisumus, žinote, tai, tai puikiai Europos e, Sąjungoje tai turi tą, tą, tą galimybę, e, turime galimybę kurti e, bendrą kultūrinę sąjungą, kur kiekvienas individas vienodai vertinamas yra ir turime judėti į bendrą europinę ateitį. Ačiū uždėmesi, ačiū už tai, kad klausėtės manęs ir kad klausėtės mūsų visų per muziką. Thank you very much, Mr. Barenboim. Ačiū ponui Barenboimui. Dabar žodis e, Petrai Kamen Revert, Europos parlamento kultūros komiteto pirmininkė. Dėkoju pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai ministrai, ponios ir ponai, brangus kolegos. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad kaip kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė dalyvauju šioje konferencijoje, organizuojamoje Europos parlamento kultūros paveldo metų proga. Nedaug tokio pabudžio iniciatyvų nusipelno tokio apibūdinimo, tokio epiteto - europinis, Europos. Kai pradėjome apie, apie, apie šį renginį kalbėti, buvo labai daug sunkumų, tačiau Europos parlamentas, parlamentas valstybės narės ir komisija rodė labai didžiulį entuzijazmą, kurį rėmė e, didžiulis e, pilietinės visuomenės organizacijų skaičius. Ši konferencija yra tokia konferencija, kuri apjungia tarptautinės organizacijas ir įvairiaus lygio kitas institucijas. Mūsų tikslas yra pereiti sienas, lingvistinės kalbų sienas, geografinės sienas. Europos kultūra yra iš tiesų unikali. Ši kultūra yra esminė dedamoji dalis, kuri iš mūsų visų daro vieną didžiulę bendryją. Tai yra santykis tarp praeities ir ateities. Tai yra tokia puikia vieta, kur ateitis susitinka su praeitimi. Kultūra šiandieną yra Šiandieninė kultūra yra rytojaus paveldas, todėl mes turime puikiai su dabartimi e, dorotis. Europos politikoje kultūra turi užimti deramą vietą, o šioje konferencijoje mes kaip tik ir sutelkėme kuriejus, politikus, piliečius, kad galėtų kartu pagalvoti, apie šią iškeltą e, Europos kultūros paveldo idėją. Nes aš manau, kad e, tikrai netikra iliuzija galvoti, kad Europa be kultūros gali apjungti piliečius. Priešingai kultūra yra toks dalykas, kuri kūrė emocinius ryšius tarp piliečių. Nereikia naiviai galvoti, kad kultūra gali padėti išspręsti visas Europos problemas. Kultūra, kultūra yra vienas iš faktorių, bet nereikia leisti kultūrai tapti nacionalizmo nešėją ar kitų šmeižimo e, nešėją. Aš labai džiaugiuosi, kad ponas Berenbojus atskyrė patriotizmą ir nacionalizmą. Kokiagi turi būti šių Europos metų tema? Ogi tokia, kad mes samoningiau turime valdyti savo bendrą kultūros paveldą Europoje mes dabar turėtumėm įgauti, turėtumėm duoti naują impulsą kultūrai Europos, visos Europos ir valstybių narių e, mastu. Iš tiesų labai svarbu investuoti į kultūrinį švietimą Tai, kad einame į teatrą, į kiną, į koncertą, iš tiesų turi didžiulę kultūrinę vertę. Visa tai turi ir privalo įeiti į mūsų kultūrinį švietimą. Aš manau, kad mes taip pat turime pagalvoti apie tai, ką galime padaryti, kad visų prieiga prie kultūros taptų geresnė. Mums kultūra dažnai pristatoma kaip e, bendrijos branduolys, ypatingai kai bendryje yra homogeniška. Tačiau aš esu įsitikinusi, kad būtent įvairovė gali būti vienybės pagrindu. Šios įvairovės išsaugojimas, pati įvairovė yra vienas iš elementų, kurie kuria Europos esmę viso pasaulio akise. Būtent tai, kaip mes elgiamės su e, įvairovė pasauliui turi rodyti ir rodo pavyzdį. Deja, esu priversta konstatuoti, kad kadangi daug kyla populistinių euro, autoritarinių e, idėjų, e, įvairovė labai nukenčia. Bet nereikia su tuo susitaikyti. Reikia veikti ir veikti kartu iš visų jėgų, kad kultūra kartu su tolerancija, su žmogaus orumu taptų politinių veiksmų pagrindu visos Europos gėriui, jos piliečių geroviai ir kad ir toliau šios idėjos vystytųsi ir klestėtų. Much, Petra. Dėkuoju Petrai. Dabar ponas Romen Dimitrov, e, Bulgarijos vice, kultūros viceministras. Gerbiamas parlamento pirmininkė, ponė Tajani, gerbiamas e, komisijos pirmininkė, ponė Junkerį, ponė Kamrevert, ponė Navračič, kolegos ministrai, Europos institucijų atstovai, ponės ir ponai. Labai džiaugiuosi galėdamas šiandien pasisakyti šioje konferencijoje skirt, šioje konferencijoje skirtoje Europos kultūriniam paveldui, kuris yra jungtis tarp praeities ir ateities. Norėčiau padėkoti ponui Tajaniui už kvietimą dalyvauti šioje konferencijoje. Taip pat norėčiau padėkoti visiems dalyviams, todėl kad e, dalyvaudami šioje konferencijoje jūs rodote, kokia svarbi yra ši e, konferencija. Taip pat jūs akcentuojate mūsų pagrindinius pasiekimus kultūros srityje, pabrėžėte mūsų paveldo vertę ir susijęjate tą paveldą su ateitimi. Kultūros paveldas yra labai svarbi sritis. Komet mes puoselėjame tą paveldą, mes jaučiamės praturtinti. Tas paveldas praplečia mūsų akiratį. Mes kitaip žiūrime ir į savo, ir į kitų gyvenimą, žvelgdami per jo prizmę. Kultūrinis paveldas siunčia tam tikrus e, signalus ir tie signalai padeda mums įsisamoninti savo patirtį. Turime pagalvoti dabar, kaip mes turime puoselėti tą kultūros paveldą ir kaip jį perduoti ateinančioms kaldoms, kartoms. Dabar vykstant įvairioms krizėms mes e, supratome, kad ES nėra vien tik tai ekonominė sąjunga, tai yra bendryje, kuri remiasi bendromis vertybėmis ir pagrindinėmis teisėmis. Tuo būdu Europos e, projektas reiškia, jog mes turime plėtoti ryšius tarp mūsų visuomenių ir, ir tarp mūsų. Aišku, kultūriniai ryšiai ir kultūrinis paveldas turi labai didelį potencialą. E, kultūrinis paveldas rodo mums mūsų tapatybę ir e, būtent per jį mes suvokiame savo priklausomą priklausimą um, Europai, suvokiame save kaip europiečius. E, e, taryba pateikė savo išvadas dėl kultūrinio pavedo. Pirmosios išvados buvo e, priimtos 14 metais, paskui buvo pasiekta nemažai e, kitų svarbių e, dalykų. E, 2018 metai skirti kultūros paveldui. Tačiau pernai metai taip pat buvo labai svarbus. Pernai gruodžio mėnesį vadovų taryba pripažino kultūros ir kultūros paveldo esminį vaidmenį. Visuomenės vystimosi požiūrių ir ES konkurencingumo požiūrių vadovų taryba Taryba dėjo daug pastangų, kad kultūros socialinis ir ekonominis vaidmuo sustiprėtų. Didelis dėmesys teikiamas tam, kad e, kultūros dimencija būtų įtvirtinta visose sąjungos politikose. Kovo 23 e, dienos išvados kaip tik tai apie tai ir kalba visos suinteresuotos pusės turi būti informuojamos apie e, kultūros paveldo dimensijos įtraukimą įvairių, įvairias e, sritis, todėl kad tai gali duoti impulsą uh, socialiniams, ekonominiams procesams, padėti spręsti demografinės problemas, prisidėti prie e, sanglaudos, prie žmogiškojo kapitalo puoselėjimo ir e, gali padėti taip pat sugražinti piliečių pasitikėjimą vyriausybėmis ir ES institucijomis. Būtent todėl išvadose kalbama apie konkrečias priemonės, kurių e, turi imtis valstybės narės ir Europos komisija. Tos e, priemonės e, turi padėti panaudoti kultūros paveldą kaip, kaip strateginius išteklius priklausančius mums. Todėl e, Europos komisija turi siekti apibrėžti mūsų strateginį kultūros paveldo matymą ir čia turime siekti tvarumo ir konkrečių rezultatų gyvendindami 2018 e, metų skirtų kultūros paveldui iniciatyvą. Mes e, pradėjome taip pat diskutuoti apie ES biudžetą laikotarpiui e, po 20 metų. Aš manau, kad turėtume būti dėkingi Europos komisijai, nes komisija išlaiko šiame kontekste atskirą programą Kūrybingoji Europa. Virš 8 milijardų eurų yra skiriama. Atsiprašau, 1,85 milijardo skiriama tam Taip pat turi būti įmamasi kitų priemonių, kad kitos finansinės priemonės galėtų būti panaudotos kultūros paveldo srityje. Mes turime užtikrinti ir toliau, kad kultūros paveldas prisidėtų prie socialinio ir ekonominio mūsų valstybių vystimosi. Šios konferencijos tikslas yra ne tik tai, išsiaiškinti, koks yra to e, paveldo puoselėjimo potencialas, bet ir mėginti nubrėžti jo tolesnio e, vystimo gairias. Ponios ir ponai, mums reikia paramos e, tam, yra mano minėtos e, tarybos išvados, yra ir daug kitų dokumentų, Europos parlamento dokumentų, yra naujoji kultūros programa e, pasiūlyta komisijos. Visi šitie dalykai tarpusavį susiję, tarp jų yra sinergija. Labai svarbu, kad visos ES institucijos bendradarbiautų šitais klausimais. Tas bendradarbiavimas bus veiksmingas tik tuomet, kai jame dalyvaus suinteresuotos pusės, įmonės, pilietinė visuomenė, piliečiai tik tai užtikrindami plačią įtraukti mes galime užtikrinti, kad e, būsimos kartos galės džiaugtis mūsų kultūrinį paveldą ir ateityje. Dėkoju. Dabar Tibor Navračič, Europos E, komisijos narys atsakingas už kultūrą ir sportą. Ministras. Ačiū, pirmininkė, gerbini e, ministrai, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Didelė garbė šiandien kreiptis jūs. Norėčiau padėkoti pirmininkui Tajanė. Ačiū Europos parlamentui, štai organizavo šitą rengį, kad suteikė galimybę aptarti e, šią temą. Kur kas yra svarbiausia Europos integracijai, tai yra kultūra ir kultūros paveldas. Tai buvo pasakyta ir tai yra grina tiesa. Europinis projektas e, visuomet e, buvo susijęs su kultūra, nes kultūra mus vienyje. Mūsų kultūra, kultūros paveldas e, įvairūs, tai padeda mums vieni apie kitus sužinoti daugiau, mokytis, suprasti. Uh, E, susipažinę su skirtumais, e, vertiname vieni kitus kaip tik tai todėl, kad kultūra yra svarbi, siekiant kurti Europos ateitį kartu, nes Europa tai yra e, atsparios kultūrinės bendruomenės ir tai yra dabar plačiai pripažįstama. Kultūra grįžo į pagrindinės temas Europos politikos darbo tvarkėje Europos kultūra atlieka labai svarbu vaidmenį. Tai jau padėjo sukurti nemenką pagreitį ir turime to pasinaudoti. Turime nusistatyti savo ambicingus tikslus ir užtikrinti, kad pasiektumėm jų. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti finansavimą e, kultūrai ir kad Europos menininkai būtų e, pasaulinio lygmens. Uh, jau praėjo pusmetis e, Europos kultūros e, metų. Per pirmą pusmetį 3000 kultūros renginių buvo organizuoti Europoje, e, siekiant labiau informuoti apie mūsų turtingą kultūrinį paveldą ir kad kultūra taptų visų kas, kasdienybę. Tos renginiuose dalyvavo milijonas dalyvių. Tvarus kultūrinis turizmas, socialinės inovacijos. Uh, kultūros paveldas kaip ateities urbanistinės darbo atverkės dalis ES. Visa tai yra įmanoma tik tai todėl, nes visi lygmenys dirba kartu, kad šie metai taptų realybę. Dalyvauja savivaldybės, Europos institucijos, kūrėjai, pilietinės visuomenės organizacijos prisijungia ir kaiminė šalis ir tarptautiniai partneriai. Norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams, nes jie yra uh, E, svarbus šių metų e, ambasadoriai. E, nuo jų prasideda ši iniciatyva. Norėčiau padėkoti poniai Kamera Vertija, ji yra kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė. Ačiū taip pat ir parlamentarams, dalyvaujantiems suinteresuotų šalių komitete pane Šoidra ir kiti norėčiau paminėti taip pat Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, nes ir jie vykdo ne vieną renginį šių metų progų. Ir iš, iš tiesų kultūra ir kultūros paveldas ir toliau turi likti svarbus Europinėje darbo tvarkė, tai yra labai svarbu, jeigu mes susiekėme plėtros, jeigu norime stiprinti Ir tai yra svarbiausia mūsų europinė tapatybė. Ta tapatybė nekelia grėsmės, o tik tai papildo ir praturtina nacionalinę, regioninę ir e, vietos e, tapatybę. Ir aišku, Europos kultūros darbo atvarkė e, yra centre viso to. Pos prieš mėnesį ją pristatau uh, socialinė, ekonominė ir e, iš, išorinė temos. E, jos sudaro šitą darbo atvarkę, valstybės narės kelia ambicingus tikslus ir turime užtikrinti, kad jo pasiektume, nes tai apspręs e, bendradarbiavimo per europinių lygmenių artimiausių metų. Vienas pagrindinių ramentų tai Europos kultūros veiksmų planas, kurį ketinu pristatyti į metų pabaigą. Veiksmų plane bus apibriešta politinis paveldas šito europinių metų. Negana to, tai bus kelio gairo planas, kuris padės remti Europos kultūros paveldą. Šiais metais komisija įgyvendins įvairius veiksmus, remdamasi įtraukumo. Uh, ino, inovacijų, kitų principų. E, pavyzdžiui, tokios temos kaip e, jaunimo savanoriavimas, e, kultūros prieinamumas, veikla skirta kovoti su nelegalia kultūrinių vertybių priekyba. Visa tai taip pat yra svarbu darbo atvarkė. Aišku, veiksmų plane atsižvelgiama į valstybių narių nuomonę, ES institucijų, kitų partnerių nuomonę, įskaitant kultūrinės institucijas ir uh, Berlyno deklaracija buvo patvirtinta praeitą savaitę. Vokietijos kultūros paveldo komitetas koordinuoja šitą darbą ir deklaracijoje yra pasakyta, kad Europos kultūros uh, paveldas mums suteikia galimybę kalbėti apie Europos kultūros ateitį. Iššūkių ir grėsmių kyla labai daug pagrindinėms Europos vertėm ir šitos diskusijos nega, negali būti grindžiamos vien tik tai politiniais, ekonominiais ar saugumo sumetimais. Kultūra pati savaime yra reikšminga. Gerbėjim parlamento nariai, dabar metas siekti ambicijų. Ir aišku, tom ambicijom reikalingas atitinkamas finansavimas. Kaip tik tai todėl e, didžiuojasi tuo, kad e, komisija pateikė pasiūlymą dėl e, DFP po 20 metų ir ten yra numatytas finansavimas kūrybiniam centram 1,85 milijardai eurų yra numatyti finansuoti kultūrai, palyginti su dabartiniu finansavimu laikotarpiu 25 procentai daugiau. Ir aišku, uh, reikalingas finansavimas ir per kitas programas, nuo, nuo tyrimų iki regioninės plėtros ir tikiuosi, kad Europos parlamentas padės mums užtikrinti, kad kitame ES ilgalaikėme biudžete tinkamai būtų remiama kultūra ir kultūros paveldas per kūrybingo Europą ir per visas kitas programas. Iš tiesų dabar ypatingas metas. Kultūra yra ten, kur turi būti. Tai yra vienas iš kertinių ES prioritetų. Yra plačiai sudarima, kad kultūra yra būtina siekiant e, konkurencingumo, inovacijų, socialinės ekonominės sąnaudos plėtojant Europos santykius su e, likusiu pasauliu. Ir kas e, svarbiausia, kad tai vėl vertinama kaip ta jėga, kuri apibrėžia mūsų tapatybę. Tai ateitis, kurią mes kuriame. kuriame. Iš tiesų yra iššūkių ir išorės ir viduje, labai daug, labai daug skirtumų. Mūsų bendros kultūrinės patirtis yra labai svarbos siekiant vėl mūsų susivienyti. Tai yra tai, kas mums bendra yra. Tai yra supratimas, ką reiškia būti žmogumi, kokios yra ver, vertybės, emocinis turinys, tai yra mūsų visuomenės pagrindas ir dalymasis kultūriniu paveldu yra būtinas, jeigu norime kartu gyventi sambuvėje. Tai turi būti mūsų dėmesio centre ir čia uh, europinių lygmenių ir mūsų kasdieniam gyvenime. Dėkui pirmininkai. Thank you very much, Tibor, for your speech. Dėkoju Tiborui už kalbą ir taip pat už bendradarbiavimą šiais metais. Ačiū labai. Dabar Monika Grüters, Vokietijos kultūros ministrė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ekscelencijos, ponios ir ponai. Europos vienybė yra juodu ant balto įrašyta į sutartis. Ir ES institucijose, Briuselėje mes matome tą pagrindą, į kurį remiasi Europos Sąjunga. Europos Sąjunga yra statoma, kuriama, remiantis kartais tuo, kas nėra aiškiai pasakyta, kas yra tarp eilučių. Mes e, turime paveldą, kuris yra sudarytas iš uh, tikrų kultūros lobynų, tiek materialaus, tiek nematerialaus e, paveldo. Ir Europos kultūrinis e, paveldas yra jautrus, mes jį jaučiame ir jį jausti yra labai svarbu tokiu metu, kuomet ES patiria nacionalizmo e, daromą spaudimą. Dabar yra puolama mūsų prieglopščio politika. Todėl labai svarbu e, kelti tokias iniciatyvas kaip ši, e, paskelbti 18 metus Europos kultūros paveldo e, metais. ES visuomet yra avangardė šitais klausimais. Pastaraisiais metais e, diskusijose tarp e, kultūros ministrų mes aptarėme šitos klausimus. Aš labai džiaugiuosi, kad e, kad ši mano minėta iniciatyva buvo labai plačiai paremta. Vykstant Europos kultūros paveldo metams bus surinktas aukščiausio lygio susitikimas, jį remia labai daug įvairiausių Europos organizacijų ir institucijų. Prieš keletą savaičių taip pat vyko susitikimas e, Berlyne skirtas kultūros klausimams. Ponas e, Jean-Michel Žar kalbėjo apie autorių, autoriaus teisų gynimą labai Svarbu užtikrinti, kad e, menininkai, artistai, kompozitoriai, rašytojai būtų e, apsaugoti ir gautų tinkamas pajamas, kad jų kūriniai būtų apsaugoti skaitmeninėme pasaulyje. Mes e, susitikome su Europą Nostra atstovais šiais e, metais. Labai svarbu, kad e, piliečiai geriau suprastų Europą ir jos vertybės. Šis projektas, ši iniciatyva rodo, jog Europos projektas yra ne vien tik laisva prekyba, ar ne vien tik ekonomika. Tai yra kai kas e, daugiau. Tačiau, aišku, kaip sakiau, mes dabar susidurėme su nacionalizmo grėsme, be kita ko ir, ir Vokietija su tuo susiduria. Mes galime didžiuoti savimi tik tuomet, kai mokame atsigręžti ir į kitas kultūras. Dabar mums grėsia įvairūs konfliktai. Turime remtis bendru kultūros paveldu. E, atremdami tas e, grėsmes, mūsų architektūrinis paveldas, mūsų kultūriniai mainai mūsų e, be galo praturtina. Europa yra neatsiejama nuo tam tikros civilizavimo misijos. Romos e, sutartis tai atspindi, mes, europiečiai, sugebėjome užtikrinti, kad triumfuotų bendros vertybės, o ne individualizmas, ne egoizmas. Mūsų sąjunga yra įvairialypė ir Europai yra būdinga ta įvairovė, lygiai taip pat kaip ir laisvė. Manau, kad politikai turi labai aiškiai tai suvokti, apie kokius konfliktus besisuktų kalba mes turime siekti bendrų sprendimų. Nes jeigu neįsime tuo keliu, atsidursime praeitie. Mes esame vieningi įvairovėje ir turime suprasti tai. Tai yra būtina sąlyga ir mūsų ekonominiam klėstėjimui. Mes taip pat turime nepasiduoti stipriojo teisiai, turime nepamiršti humanistinių tikslų. Europos Sąjunga e, susidūrė su tam tikrais fiasko, tačiau taip pat buvo ir daug sėkmių. Mes turime apie tai kalbėti, reikia, kad tos sėkmės būtų matomesnės. Labai svarbu, kad tame procese dalyvautų mūsų piliečiai. Tai svarbus, kad užtikrinant, kad Europa būtų stipri ir demokratinė. Orkestras, kuris e, šiandien grojo, buvo įkurtas prieš 45 e, metus, buvo iškilę į finansavimo problemų, tačiau mūsų bendros valios dėka vis dėlto pavyko išspręsti tą problemą. Mes norime, kad ateities Europa būtų mokanti įsiklausyti Europą, mokanti išklausyti stiprius ar silpnus, kitokius balsus ir e, mokanti suderinti įvairias e, pozicijas. Aš e, manau, kad ši konferencija prisidės prie stipresnės ir demokratiškesnės Europos kūrimo, kuri bus labiau klestinti Europa, nes tik tokios Europos mums reikia mūsų ateičiai. Thanks a lot, Monica, for your speech. For your... Ačiū, Monika, už e, jūsų kalbą ir ačiū už tai, kad ginate mūsų kultūrinę tapatybę. Dabar žodis Lydijai Koniordu. Graikijos kultūros ir sporto ministrai. Prašom. Your Excellency, Mr. President of the European Parliament. Your... Jūsų ekscelencija, parlamento pirmininkė, jūsų ekscelencija, komisijos pirmininkė, gerbiame Europos parlamento kultūros pirmininkė, ekscelencijos, Europos kultūros bičiuliai, ponė ir ponos, man garbė būti tarp jūsų šiandien. Ačiū ponui Tajani už, dalyv... už kvietimą dalyvauti šiam, šioje labai svarbioje konferencijoje. Bičiuliai, visi žinome, esam kryškeliai, visi jaučiame, kad greitai atsisveikinsim, o gal jau atsisveikinome su senuoju, brangiu, turtingu pasauliu. Na, kartu e, besirošiant dar nežinomai ateičiai. Į galvą ateina Teo Angelopoulos e, filmo e, frazė. Iš tiesų, tai yra ir dilemų metas, ir individualių sprendimų, ir kolektyvinių sprendimų metas. Uh, tiesų e, antikinėje Graikoje gimė e, demokratija. Tai buvo momentas žmonijos istorijoje, kai pradėjo formuoti civilizacija. Iš tiesų vyko didysis dvasios e, sprogimas pereita buvo nuo arhainio pasaulio prie naujo pasaulio, buvo daugybė klausimų, dialogų, disp, disputų, karų maro, bado ir individo sąmonė e, bandė rasti tą pusiausvyrą tarp ankstesnės kolektyvinės sąmonės e, klanų sąmonės ir žengti į naująją pasaulį turime nepamiršti, kai kai kurie poetų, filosofų kūriniai, kuriais šiandien žavimės, gimė būtent tomis sąlygomis - tragedijos, komedijos, mūsų didžiųjų poetų piesės. Iš tiesų visą tai buvo statoma vykstant uh, Peloponeso karui ir galima išvesti įdomias paralelės su šiandieniniu pasauliu. Šiandien civilizacija ruošiasi naujam istorijos šuoliui į tai, kas visiškai neaišku yra, neaišku, kokia ateitis laukia. Ir iš tiesų tai palanki derva ir iššūkiams ir galimybėms, kurios neturi precedento ir galvojant apie universalumą ir kolektyvumą ir iš tiesų e, ta e, globali sąmonė veda prie suvokimų, kad viskas tarpusavį yra susiję, viskas tarpusavį vienas nuo kito priklauso, kad mes esame dalis viso to vieneto, globaliojo kaimo ir iš tiesų daug ko galime tikėtis. Yra šiandien neapibrieštumas, uh, tai lemia baime, iš tiesų matome iš centrinių jėgų veikiamą dinamiką ir tai yra tas momentas, kai mes turime priimti bendrus sprendimus bendram ateities pasaulį. Mums reikia išimti, išminties, e, patirties iš mūsų praeities paveldo. Mes turime paimti bendro paveldo brangakmenius ir e, neštėsi juos, juos į šitą kelionę, susėti tos brangakmenius su mūsų dabartinė visuomenė, su mūsų jaunimu. Ir turime siekti tvarios plėtros, gerdami aplinką kaip šių dienų naujai turime pastatyti arką ir turime suteikti naujai kartai tai, kas yra brangu, ko negalima prarasti tais neapibrieštumo laikais, skubos laikais ir turime subalansuoti viską su naujais technologijų pasiekimas. Mums reikia susijęti kultūros paveldą su mūsų laikų prioritetais. Kad uh, tai nebūtų prarasta, kaip kažkas tai nebereikalingo ar ne, neįdomus, tai netaptų at, at, atlie, atliekom, kad tai e, ne, nenuskestų triuk, triukšme. Šiandien turime vėl savęs paklausti, užduoti esminius klausimus, kad galėtumėm priimti sprendimus, stovėdami šioje svarbioje kryškelėje. Uh, kultūra ir švietimas gali padėti šio laikiniam piliečiui, nes tai yra brandolys mūsų europinės tapatybės, kuri yra stebėtinai įvairi savo vienovėje. Iš tiesų, Europoje yra kultūros sala, čia didžiulė įvairovė, įvairovė be vertybių, kurios plintai pasaulio ir kultūrai, iš tiesų gali padėti išlaikyti vienybę, tai gali padėti menininkams, kuriejams, užtikrinant jų e, judumą. Šiandien turime šiandien savo vėl užduoti šios esminius klausimus. Turime atsakyti šias esminės dil dilemas, kilančias mūsų vertybėm, bendram paveldui, reikia priimti kolektyvinius sprendimus. Turime atsakyti du, du esminius klausimus, spręsti problemas. Tai yra pabėgėlių ir aplinkosaugos problema, jos tarpusavį susiję, aišku, pabėgėlių e, pro problema turi būti sprendžiama labai greitai, nes nuo to priklauso žmonių gyvybės. Aišku, e, Šio klausimo reikalingas mūsų solidarumas, bet jeigu tai nebus išspręsta, e, atsiras grėsmė mūsų vienybė ir tai izoliuos mūsų vieni kitos aplinkosaugos problema dėl klimato kaitos. Tai ne vien tik tai ekonominiai parametrai, bet ir kultūriniai, tai apspręs mūsų sambuvę ateityje. Aišku, mes turime bendrų mitų, simbolių, kai kas ateina, aišku, iš senovės Graikijos mitologijos, tarkim, medėjos greunanti jėga. Turėtumėme tai pagalvoti Berlyne vyko kultūros viršūnių sutikimas, ten pasirašyta buvo deklaracija e, siekiant parodyti ryštą, kad tiek daug organizacijų, e, institucijų, tiek daugeliu ligmenių e, lygmenų gina kultūros paveldą, yra pasirengusios dirbti kartu, kad užtikrintų tai, kad išgyventų E, Europos paveldas. Ir e, diskusijose ten aš pateikiau pavyzdį, kaip praeitie kaimuose e, buvo išminties išgyventi, nes, tarkim, kilus gaisrui ar gamtiniam nelaimėm įvykus vieni padėdavo kitiems. Būtent tokios solidarumo dvasios mums reikia šiandien. Reikia išminties ir reikia sveiko proto. reikia spręsti tas dvi mano minėtas pagrindinės problemas. Bičiuliai, turime pasimokyti iš savo kultūrinės praeities, turime e, išsaugoti savo e, protėvių išmeti, išmenti, nes tai padėjo susidoroti su ateities iššūkiais. Todėl kultūra ir kultūros paveldas šiandien yra absoliučiai būtini. Ir iš tiesų ne, negalime galvoti, kad be to išgyvensime. kultūros paveldas ne tik tai pavers mūsų pasaulį gražesniu, prasmingesniu, e, kultūra tai būtinas kompasas, kuris leistų plaukti mūsų bendram išgyvenimo laivui, kad galėtumėm rasti tinkamus atsakymus. Tai yra brangus įrankis mūsų ateities kartom, kai jie žengs ant šios žemės ar mes esame pasi, pasirengę, ar, ar mūsų būsimos kartos bus pasirengusios sukurti naują civilizacijos didįjį sprogimą. Mes, mums reikia budrios sąmonės. Bičiuliai, per daug pastatyta ant kortos vis, kiekviena atskira ES e, dalis nepajėgs viena to e, išspręsti. Mes turime būti vieninga Europą su savo vertybėm, tolerancija, įtraukumu, kūrybingumu, solidarumu, svetingumu ir, ir kultūra kaip mūsų centrinė vertybė. Tik tai tuo remdamėsi galėsime pasitikti iššūkius. Dėkuoju. Lydija. Dabar liko du paskutiniai kalbėtojai šioje dalyje. Pirmiausiai e, Kroatijos kultūros ministrė ponė Nina Obulien Koržinek. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mėly kolegos panas ir ponai ministrai. Labai džiaugiuosi galėdama pasisakyti šitą temą Europos parlamente, nes būtent Europos parlamentas yra ta institucija, kuri per pastarąjį dešimtmetį įrašydavo į darbo tvarkę labai svarbių kultūrinių temų. Mano kolegė Graikijos kultūros ministrė paminėjo, jog esame kryštė, kryškelėje šiuo metu. Aš e, iš tikrųjų manau, kad e, praėjus krizėms galbūt mes turime iš tikrųjų kalbėti apie tam tikrą sankryžą. Bet mes taip pat e, turime kalbėti apie mūsų vaidmenį kultūros srityje. Tie, kas tiki Europos projektu, norime padėti jauniesiems europiečiams kurti tokią visuomenę, kuri užtikrintų mūsų bendras vertybės, remtųsi mūsų bendromis vertybėmis ir plėtotų ryšius tarp mūsų visų. Aišku, yra dalykų, kurie skiria mus. Es yra daug valstybių, yra daug dalykų, dėl kurių valstybės nesutarė, pavyzdžiui, nesutarė dėl migracijos, dėl uh, saugumo, dėl daugelio kitų dalykų, tačiau kultūra ir kultūros paveldas yra tokia tema, kuri suvienyje mus e, visus. Tai, kas, kas yra mūsų tapatybė, mums yra labai brangu ir tų dalykų negalima ištrinti, tai yra ar kroatiška, vokiška, prancūziška, ar, ar kita tapatybė, ar mūsų kalbos. Kiti kalbėtojai minėjo Berlyno susitikimą, kur e, buvo paminėti Europos kultūros paveldos metai. Aš norėčiau padėkoti Vokietijos e, E, kolegoms ir Europą Nostra organizatoriams, e, kurie organizavo tą aukščiausio lygio susitikimą Vokietijoje. Aš ten dalyvavau ir kaip kultūros ministrė aš jutau, jog daugelis dalyvių yra sunerime dėl kultūros ateities, tačiau tuo pat metu buvo galima matyti, jog uh, buvo norima koncentruotis ties tais dalykais, kurie vienyje mus, kurie mums yra bendri. Tai yra kultūra, kultūra ir kultūros e, e, paveldas. Ir e, mūsų piliečiams tai taip pat labai svarbus dalykai. Ir piliečiai šioje srityje suvokia, kodėl mes einame Europos keliu. Reikia, kad į kultūrą ir į kultūros paveldą būtų investuojama daugiau. Reikėtų naujų kultūros e, programų, inovacijos taip pat yra labai svarbus aspektas kultūros sektoriui. Mes taip pat išreiškėme nuogastavimų, susirūpinimo, kad e, kai kurie europiniai projektai lieka nematomi ir e, nežinomi mažesnėse bendruomenėse. Ši problema turėtų būti sprendžiama tvirtinant naująją DFP. Taip pat reikia e, paramos Europos kultūrai ir kultūros strategijai. Ponas Navrašiai čia apie tai kalbėjo. Aš manau, kad tas dokumentas iš tikrųjų yra e, labai geras ir e, mes e, turime įtobulinti ir įtraukti naujus aspektus, kurie jau įrašyti į mūsų e, darbo tvarkę. Aš taip pat norėčiau pabrėžti veiksmų planą kultūros paveldo srityje svarbą. Tai yra vienas iš rezultatų Europos kultūros paveldo metų Per Berlyno susitikimą aš taip pat supratau, jog labai svarbu, jog būtų bendradarbiaujama tarp e, įvairių lygių Europos organizacijų ir institucijų. Turi būti stiprinamas bendradarbiavimas tarp vietinės valdžios institucijų. Labai svarbu šio bendradarbiavimo procese dirbti su partneriais iš pilietinės visuomenės. Aš e, labai Džiaugiuosi, kad e, šiandien e, pradedant šią konferenciją dalyvavo du labai iškilūs menininkai. E, Jean-Michel Jarre jau nebėra salėje, tačiau mes susitikome įeidami į salę ir jisai man pasakė, jog labai džiaugiasi galėdamas dalyvauti šioje konferencijoje Europos parlamente. Jo nuomonė, tai, kas vyksta šiandien, yra be galo svarbu, labai svarbu. Dabar Europai priimti tinkamus sprendimus, visas pasaulis žiūri į Europą ir žiūri, ką Europa daro kultūros e, sektoriuje. Tad e, kaip menininkas jisai žiūri į tą trajektoriją, kur, kuria, kuria juda e, Europa šioje srityje. E, Aš e, manau, kad e, menininkų indėlis, taip pat e, Europos komisijos ir kitų institucijų indėlis į kultūrą iš tikrųjų bus lemiamas. Nina, the last speaker. Ačiū, Nina. Žodis dačiai vardį Latvijos kultūros ministrijai. Thank you, President. Ačiū, pirmininkė, ekscelencijos, konferencijos dalyviai. E, manęs paprašė pristatyti Baltijos šalių dainavimo tradiciją. Kalbėsiu apie kultūros e, jėgą, apie tai, kaip kultūra gali lemti teigiamus e, pokyčius. Ir dabar uh,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 Šioje Latvijos liaudės dainoje kalbama apie, apie tai, kad dain, dainuojančioje nusprendė dainuoti ant kalvos, kad jos daina būtų girdima ir medžio viršūnėse. Aš dainuoju dabar ap, apsirengusi dar 10 amžiaus Latvijos liaudiškų kostiumų. Ko Esu iš tautos, kuri dainą laiko savo brangiausio, didingiausio e, paveldo. Apie, yra apie 2 milijonai Lat, Latvijoje liaudės dainų. Tai galima sakyti, kad kiekvienas Latvijas e, turi po, po senovinę dainą apie 150 metų e, jau yra rengiami dainos ir šokio festivaliai. 26-asis festivalis prasidės šį savaitgalį, šį sekmadienį. Dar spėtumėt ir jūs į jį nuvykti. Įsivaizduokite. 16 tūkstančių dainininkų dainuoja drauge, 18 tūkstančių šokėjų šoka nacionalinius šokius nacionaliniam stadione. Mūsų dainos e, tradicija sieja visas Latvijos kultūros šakas, visus Latvijos regionus, net ir Latvijos iš, išeivius, dalyvauja ir svečių daugybė iš viso pasaulio. Apie 40 procentų Latvijos gyventojų tiesiogiai dalyvauja išsaugant šitą paveldą, 87 procentai netiesiogiai dalyvauja. Ir tokie, tokios šventės yra rengiamos visose Baltijos šalise 2003 metais UNESCO pas, paskelbė, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainų ir šokių šventės yra E, pasaulio e, e, paveldo neatsiejama dalis. Ir šitos šventės Baltijos šalise primena mums apie bendras Europos vertybės, kurios vienyje mūsų visus. Ir tai yra matome ir nacionaliniam paveldė. Ir dainų šaknės iš tiesų yra vertingas e, paveldas. Pavyzdžiui, Martinas e, Liuteris dar pradėjo šitą tradiciją, kad bendrai būdavo dainuojama bažnyčiose ir, ir uh, iš, iš Moravijos į Latviją atkeliavo šitos dainavimo uh, tradicijos. Ir, uh, Latvijoje dainų, dainų šventė prasidėjo nuo uh, imigrantų iš Vokietijos, iš Austrijos beveik 150 metų. Latvijos dainų šventės vaidino labai svarbu vaidmenį formuojant Latvijos tautą, valstybingumą. Tai buvo reikšminga ir socialiniu, ir politiniu požiūriu. Na, Aišku, tai yra Latvių tapatybės e, simbolinė išraiška, e, vieningumo išraiška ir e, dainų šventės taip pat tapo nesmurtingo pasipriešinimo simboliu sovietinės okupacijos metais. Ir galima sakyti, tai lėmė ir uh, Um, dainuojančią revoliuciją Baltijos šalise, kuri vyko ir, ir Latvijoje, ir Estijoje, ir Lietuvoje. Ir galima sakyti, kad dainos gale sugražino mus į um, Europos bendryje. Uh, iš tiesų nėra mažų ar didelių kultūrų. Mūsų stiprybė yra bendra istorija, bendras paveldas, kuris sieja mus. Uh, ir su praeitim, bet be abejonės susijęs mus ir su ateitimi. Ačiū uždėmesi. Thank you very much. You are a super minister. Thank you very much. Dėkuoju, jūs iš tikrųjų esat super ministrė. Prieš bendrą nuotrauką norėčiau informuoti, kaip vyks viskas po pietų. Po nuotraukos bus arte reportažas apie istoriją ir skaitmeninius dalykus. E, laiko mašina Venecijoje. Norėčiau padėkoti vertėjams, kurie sutiko išversti reportažo subtitrus. subtitrus. Labai ačiū visiems. O paskui vyks pirmoji teminė dalis, kurią pirmininkaus ponė Silvija Kosta ir e, ten dalyvaus e, ponas Boso kaip specialusis svečias. Dėkojame, kad jisai sutiko priimti mūsų kvietimą. Jis yra iš tikrųjų didis, iškilus menininkas ir e, jis ne tik tai didis menininkas, bet visuomet geros nuotaikos, visuomet besišypsantis ir visuomet padeda mums laimėti daug kovų. Dėkoju, kad e, esate Europos parlamente. Tad dabar šeimos nuotrauka, bendra nuotrauka, o paskui posėdžiai vyks toliau.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 Mes anksčiau galvojame, jog yra neperžengiama siena tarp praeities ir dabarties. Jeigu pažvelgtume į tą informaciją, kurią galime naudotis dabar ir palygintume ją su tą informacija, kuri buvo praeitie, tai būtų panašu į tam tikrą grybą. E, viršuje būtų tie didieji duomenys, o paskui, leidžianti žemyn į praeitį, būtų vis mažiau ir mažiau informacijos. Labai svarbu, kad ta praeities informacija būtų taip pat lengvai prieinama, kaip ir dabarties informacija. Norint, kad būtų pereita prie didžiųjų duomenų, Lozanos e, universiteto ir Venecijos e, universiteto mokslininkų komandos nusprendė kurti laiko mašinos projektą. Tas projektas numato e, suskaitmeninti Venecijos archyvus. Venecijos valstybė buvo praeitįje viena iš geriausiai organizuotų valstybių. Venecijos valstybė buvo viduramžių Google'as. Jie Ši valstybė sugebėjo registruoti viską - laivų judėjimą, žmonės, e, pre prekybos mainus. Ir ta visa sistema veikė beveik tūkstantį metų. Ir tai yra labai svarbus dabar domenų šaltinis siekiant rekonstruoti tų laikų pasaulį. Šie duomenys turi būti naudojami ir reikia užtikrinti prieigą prie jų. Šie duomenys galės bus pristatyti keturiomis dimencijomis ir įtvirtinti informacijos infrastruktūroje. Tokia laiko mašina leis prieiti prie be galo turtingų duomenų. technologijos keičiasi, tačiau matymas e, yra pastovus dalykas. Galbūt metodologija ir technologijos keisis labai greitai, tačiau pati tokios laiko mašinos idėja, užtikrinanti, kad būtų galima prieiti demokratiškai prie praeities, tai bus ne tik tai visuomenės, bet ir, ir, ir technologinių inovacijų variklis. ma bisogna fare sentire. Now, sit down, please. Prašyčiau visų susėsti savo vietas. Now we start with the panel number one, cultural. Tad pradame pirmąją teminę dalį, skiltą kultūros paveldui pirmininkė bus e, Silvija Kosta ir ją aš iš karto perdodu žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš toliau e, kalbėsiu itališkai. Tad e, prašau visų užsidėti ausinės. Esu sujaudinta ir labai džiaugiuosi galėdama pirmininkauti šiai posėdžio daliai kartu su pirmininku Tajani. Dėkoju jam, todėl kad e, jisai. Uh, puikiausiai išgirdo mūsų kvietimą, turiu galvoje e, Milano e, forumą gruodžio mėnesio. Ir noriu pabrėžti, kad Europos parlamentas kovojo, kad šie metai būtų paskelbti Europos e, kultūrinio paveldo metais. Pirmieji kalbėtojai pirmininkas ir, ir, ir ponas Junkeris, taip pat kiti po to kalbėję, pabrėžė kai kurios labai svarbus aspektus ir aš jiems uh, Dėkuoju e, už tai, nes e, mes kalbame dabar apie materialųjį ir nematerialųjį kultūrinį paveldą, mūsų tapatybę, mūsų priklausimą Europai. Ir aišku, mes norėjome, kad kultūrai ir kultūros paveldui būtų e, skirti kurie nors metai, paskelbti kultūros paveldo metais. Ir dabar kuomet e, Europai yra sunkus laikai, kuomet e, mes e, diskutuojam apie Europos projektą, apie laisvę, apie Europos vystimąsi per pastaruosius 60 metų. Ir dabar yra diskutuojama taip pat ir apie mūsų šaknis, tapatybę, mūsų bendrą e, likimą. Tai yra klausimai svarbus ne tik mums, bet ir tiems, kurie atvyksta į Europą ir kurie ne visuomet susiduria su solidarumo apraiškomis. Mes paklausime save, savęs vieno labai paprasto dalyko, bet labai svarbaus dalyko. Kas, jeigu ne menas, kultūra, dvasingumas, architektūra, muzika, mūsų bažnyčios, e, teatras, kinas išskiria Europą pasaulyje ir suteikia tą priklausomybės Europai jausmą bei padeda mums įsisamoninti, e, kas yra tas europietiškumas, kas, jei ne mūsų kultūrinis paveldas, e, geriausiai atskleidžia tą mūsų šūkio prasme - vieningi įvairovėje. Ir tas, tas šūkis ir jo prasme, labai, labai humaniška, universali prasme yra perdodama iš kartos į kartą, nepaisant karų ir susiskaldimų ir e, tai duoda laisvę, lygybę, brolybę e, šalia tos meninės kūrybos, šalia dalyvaujamosios kultūros, prie kurios gali prieiti visi, kas e, padeda geriau suvokti tą mūsų bendrą grožį ir harmoniją. Mes visi sutarėme, kad turime puoselėti tą kultūros įvairovę, ir e, turime remtis mūsų bendromis vertybėmis, mūsų bendra tapatybė. E, tačiau e, tarptų vertybių, kaip žinome, yra ir, ir mokslo laisvė, yra taip pat ir kūrybinių darbuotojų teisių pripažinimas, jų apsaugojimas, taip pat kūrybinės laisvės užtikrinimas. Šiandien mes galime konstatuoti, jog iš tikrųjų mes žiūrėjome į ateitį, rengdami tuos renginius, kurie buvo minėti Milano forumą, e, Berlyno susitikimą. E, ir e, Europos parlamentas taip pat yra prisidėjęs prie to. Metų pabaigoje taip pat bus tarp kultūriniams klausimams skirta konferencija, ją organizuoja mūsų kultūros komitetas ir mes norime, kad tie e, kultūrai skirti metai testusi toliau ir kad e, būtų užtikrinama labai plati įtrauktis. Na, o dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams. Turime labai iškilių e, svečių susijusių su Europos kultūra, kultūros paveldu. Jie yra iš įvairių valstybių, tačiau pirmiausiai labai džiaugiuosi galėdama pasveikinti vienas labai ypatingą mūsų svečią, maestro Enzio Bosso, kuris yra labai iškilus e, italų dirigentas, kompozitorius, e, atlikėjas. Jisai dirigavo patiems garsiausiams orkestrams, galiu paminėti vieną iš jų, pavyzdžiui, Londono simfoninį orkestrą. Ir e, Šiais metais jisai dalyvavo Italijos muzikos šventėje, tad labai džiaugiamės, kad e, maestros sutiko dalyvauti mūsų posėdėje. Jūs e, per vieną interviu pasakėte prieš keletą dienų tokį dalyką, kuris e, man įstrigo. Jūs sakėte, jog muzikinė kultūra apibrėžia Europos tapatybę taip pat kaip ir architektūra. Dėkuoju, kad esate su mumis ir dabar žodis jums. Paprastai aš e, stoviu nusisukęs nugarą į publiką, tad dabar kalbu atsisukęs į jūs ir man tai yra neįprasta. Aš noriu kalbėti apie muziką, apie klasikinę muziką, nes aš dirbu būtent toje srityje. Tai yra labai gražus pasaulis, kuris visą laiką mus lydi, mus lydi muzika. Ir e, e, nuo ketverių metų amžiaus aš esu e, E, aš suvokiu save kaip europietis. Mes nuo mažumos bendraujame su muzika. E, Austrai pažįsta puikiai Bethoveną, prancūzai Debussy, vokiečiai Bramsą, Mendelsoną. Ir muzika nepripažįsta sienų. Muzika yra ne tik tai kalba, muzika yra transcendencinis dalykas, kuris leidžia mums ištrūkti už ribų. Jau šimtus metų mes e, atliekame Bacho kūrinius ir e, vaikai važiuoja 70 km, kad išgirstų Benedetto Marčello muziką ar, ar, ar Šuberto e, kūrinius, ar, ar išgirstų paganinį. Ne todėl, kad, kad, kad yra italai, bet todėl, kad e, kalba sukasi apie smūko meistriškumą. Muzika ir instrumentai susiję su mūsų tapatybė. Mes tą tapatybę jaučiame ir įtvirtiname. Tas e, orkestras, kuriame aš dirbu, yra italų orkestras, italijos orkestras, tačiau pirmasis muikas yra rumūnas, yra muzikantų iš kitų e, valstybių. Tai yra europinis orkestras. Mes e, iš tikrųjų bandome grauti sienas ir prieiname prie to, kas yra prieinama dabar. Yra toks momentas, dėl kurio kovojo daug kas. Neatsitiktinai Europos himno yra pasirinkta odė džiaugsmui, kuomet uh, mes e, studijuojame muziką, neišvengiamai studijuojame ir kalbas, nes daug, didelė dalis muzikos kalba itališkai, pavyzdžiui. E, Ode džiaugsmui skamba vokiškai, yra ir kitų sąsajų su kitomis e, kalbomis. Architektūra taip pat sukuria tapatybę, architektūra e, atspindi skirtumus. Mendelsonas apibūdina uh, Italiją per simfoniją, per savo akis. Čaikovskis, sakykime, atskleidžia daug kas sakydamas, jog mano pamėgta Italija yra rojus. Mes matome, kad Europa yra labai vairialypė ir labai svarbu, kad mūsų e, architektūrinėme pavelde tas skirtumas išliktų, nes čia kalba sukosi apie Europos šaknis. Tas pats pasakytina apie muziką. Dingsta visos sienos. Ir iškyla europinė kultūra. Aš norėčiau pakviesti dėti dar daugiau pastangų Klaudijo Abado švenčia šiandien um, savo gimtadienį prieš 40 metų. Jisai įkūrė Europos jaunimo orkestrą. Jis mus uh, išmokė, jog mes visi esame orkestras, kad Europa yra orkestras, jo šaknys, tos šaknys nėra e, vien tik tai vertikaliai į žemę įleistos šaknys, jos yra paplitusios ir išplėtusios ir horizontaliai. Europos parlamente skamba muzika ir muzika mus išmoko labai svarbių dalykų. Muzika mus moko klausytis vieniems kitų. Geriausias muzikantas ne tas, kuris garsiausiai groja, o tas, kuris moka klausytis kitų muzikantų grojančių kartu su juo. Credete nella musica, credete nella. Tikėkite muziką, tikėkite Europą. penso, grazie, grazie maestro Bosso. Dėkuoju maestro Bosso, manau, kad visi esame sujaudinti. Tad dar du dalykus pridursiu, prispardama žodį kitiems kalbėtojams. Noriu pabrėžti štai ką. Galbūt dažniau turėtume e, suteikti žodį menininkams, kalbėdami apie Europą. Europai reikia jūsų menininkų. Mes turime dažniau suteikti žodį intelektualams, menininkams. Jie gali labai padėti Europai šiais sunkiais laikais, jie gali liūdėti tai, kas yra Europa ir tai, kas galėtų būti. Taip, iš tikrųjų, e, parlamente mes galėtume pasimokyti labiau klausytis vieni kitų. Tad jūs mums davėte puikią pamoką. Dėkoju e, parlamento pirmininkui už dalyvavimą mūsų konferencijoje iki šiol. Jis dabar turi palikti mus. Na, o dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams, kurie dirba akademinėme pasaulyje, kultūros e, sektoriuje ir pirmiausiai žodį suteiksiu ponui Herman Parzinger, kuris yra Prūsijos kultūros paveldo fondo pirmininkas. Mes sustikome su juo prieš keletą dienų Berlyne, jisai taip pat e, yra vykdantysis Europą Nostra e, pirmininkas Jūs Berlyne iškelite puikią iniciatyvą, Call to Action mes pasirašėme e, tą kvietimą ir Vokietijos e, Federacinės Respublikos prezidentas pasirašė tą kvietimą, taip pat daug kitų Europos ministrų. Tad e, tie renginiai skirti Europos kultūriam balui nesibaigia Kol kas jie tęsis ir toliau ir pereis į kitą etapą. Ponios ir ponai, gerbėjai parlamento nariai, aš e, labai atidžiai išklausiau pasisakymų per e, e įžanginį žodį Graikijos, Kroatijos ministrai, e, kiti kalbėtojai minėjo Berlyno aukščiausio lygio susitikimą ir sakė, jog iš jo buvo galima daug e, pasimokyti. Tai iš tikrųjų buvo vieni iš svarbiausių įvykių, nes e, mes norime suburti kuo daugiau europiečių ir mūsų Berlyno susitikime dalyvavo virš tūkstančio dalyvių, buvo labai daug įvairiausių organizacijų atstovų, nevyriausybinių organizacijų bei e, vyriausybinių institucijų. Tad Berlynas iš tikrųjų buvo tuo metu Europos paveldo e, sostinė ir aš kaip e, Prūsijos e, kultūros paveldo pirmininkas ir kaip Europanostra ko pirmininkas taip pat prisidėjau prie e, organizavimo. Aš e, noriu taip pat pabrėžti, nes manome, kad kultūros paveldas turi didžiulį potencialą, kad tai galėtų būti tai, kas skatintų Europos integraciją, kurtų Europos tapatybę, išgyvename ekonominę pabėgėlių krizę, kylanti populizmą. Akivaizdu, kad ekonominė gerovė yra kasdienės būties pagrindas, bet tai nėra vienintelis dalykas, ne tai, kas susiję mus, ypač krizės metu. Uh, Jeigu atrodo, kad Europa griūva, reikia kažko tai kito, kas mus suvienytų tai ir manau, kad kultūra ir kultūros paveldas turi tą potencialą, kaip tik tai todėl šis viršūnių sutikimas buvo toks svarbus ir džiaug, džiaugiamės, kad komisija turi naują darbo atverkę, veiksmų planą. Ir iš tiesų Berlyno deklaraciją galima pasirašyti, visi gali pasirašyti, tai padaryti internetu, nes iš tiesų uh, Labai svarbus yra kultūros finansavimas, ir europinės, ir nacionalinis. Tai galėtų būti taip pat ir tiltas tarp institucijų ir pilietinės visuomenės, Europos kultūros e, paveldui kyla ne vienas e, iššūkis, vienas jų integracija. Tai yra integracija tarp mūsų, europiečių, tiek daug reikia padaryti, dar tiek daug atvyksta žmonių iš už ES ribų ir juos reikia kažkaip tai integruoti. Tai reikia tarsi dvigubos integracijos ir svarbu tai daryti. Švietimas, tai labai svarbu, iš tiesų kultūros paveldas, tai yra istorija, materializuota istorija. Uh, iš tiesų, ką sako kultūrinis paveldas, e, tarkim, bažnyčios, ką, ką jums tai sako. Ir e, daugelį Europos valstybių tai e, iš tiesų yra problema švi, švietimas dėstymas apie meną, kultūros paveldą, tai įtraukimas, dalyvauti per interneto svetainės. Dar vienas dalykas yra daugybė daugelįpis požiūris. Labai svarbu, kad europiečiai įvairiais požiūriais žiūrėtų istorinius įvykius ir vieni iš kitų turime iš, išmokti, sužinoti tokį požiūrį iš tiesų. Tai tik tai tokią ateitį, vienintelę ateitį gali turėti Europą. Dėkui. Dėkuoju už pasiūlytas mintis. truputį vėluojame, todėl norėčiau paprašyti, kad kalbėtojai laikytųsi kalbėjimo laiko dvi minutės, nes antraip vėluosime. Dabar iš karto suteikiu žodį poniai Andruti, kuri yra Arte vicepirmininkė. Puikiai žinome Arte kanalo vaidmenį e, Europos kultūros sklaidoje. E, žinome, kad Arte transliuoja šešiomis kalbomis ir Europos parlamentas e, paremė Arte veiklą ir e, tai susiję taip pat su kūrybinės Europos projektu. Aš esu beje pranešėjęs šito klausimo. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man labai malonu čia dalyvauti. Ši diena pažymėta stipriais simboliais. Aš dabar parlamente esu ir čia buvo didžiuliai Simondai portretai, labai didelė garbė čia susirinkti ir labai įdomu kartu su vaikais dalyvauti, su vadovais iš visos Europos ir su dideliais e, menininkais iš visos Europos, kurie gina kaip e, e, reglamentavimą bei kūrybą. Ne tik kūrybą, bet ir įsitikinimus ir Visi džiaugiasi, kad e, bus padidintas menui skiriamas biudžetas, e, kultūrai skiriamas biudžetas ir kad dabartinė jūsų vedama politika e, apjungia kultūrą bei skaitmeninę sritį. Nors praeitie buvo galvota, kad tai yra nesuderinami dalykai. Nors Arte visą laiką buvo įsitikinusi priešingai. Arte tarsi Mm, bepročiai e, ir šiaip menininkai buvo įsitikinę, kad kultūra skaitmeninė, skaitmeninės ryties dėka gali suvaidinti didžiulį vaidmenį Europoje. E, ir mes dabar 26 metus tą linkmę dirbame. E, Arte rodo visą kultūros įvairovę. 80 procentų uh, E, mūsų programų, nu, 85 procentai mūsų produkcijos yra europietiška ir kartu su Europos partneriais iš visų šalių kuriama. Prieš porą savaičių e, buvo kalbama e, apie kultūrinius įvairius dalykus ir buvo kalbama apie tai, kad kalbinis barjeras gali e, kelti daug problemų. Dėl to Arte palaiko multilingvizmą ir jau penkerius metus parlamentas, e, Arte atsiprašau, e, dalį savo programų skiria kultūrai E, ir sklaidai įvairiomis kalbomis. Visą tai galima padaryti būtent skaitmeninių, e, skaitmeninių technologijų e, dėka turime artę ir ispaniškai, ir vokiškai, o dabar jau visai neseniai atsirado dar ir itališkai, visos šešios kalbos yra mūsų kanale. Tokiu būdu pasiekame 70 procentų auditorijos Europoje. E, mes iš tiesų žin, turime labai daug e, įvairių įvykių Europoje. Atsiprašau, turbūt viršysiu savo skirtą kalbėjimo laiką, tačiau labai noriu pasakyti, kad mes, e, kaip norėjo kancleris Kolis ir prezidentas Mitteranas, atliekame šį didelį darbą, kurį taip pat remia ir komisija ir parlamentas. Dėka tos paramos mūsų ambicijos e, yra tokios, kad mes norime tapti europinę e, referencinę žiniasklaidos e, priemonę, įrodyti visiems pavyzdį. Dabar puikiai sup suprantate, kokiu sunkumu iškyla, kai parlamento nariams yra duodamas kalbėjimo laikas minutė ar pusantros minutės, tai iš tikrųjų yra labai, labai sunku pasakyti tai, ką nori pasakyti, o jeigu kalbė ilgiau, labai vėluoji. Dabar žodis e, Ricardo Rivero Ortegas, Salamankos universiteto rektoriui. Tai yra miestas, Salamanka miestas, kuriame kultūrinis paveldas yra didelis, jisai kalbės apie tai, ką galima dar padaryti, kad kultūros paveldas būtų perdotas naujoms kartoms. Labai ačiū, dėkoju už kvietimą čia dalyvauti. E, čia man dabar yra puikia proga e, pakalbėti Salamankos universiteto jubilėjaus progą e, ir papasakoti apie tai, kaip skatiname E, kultūros klaidą savo jaunimo tarpe. Mes jaunimui turime e, e, dėstyti, kas yra Europa, kas yra mūsų kultūrinis paveldas, tačiau norėčiau, kad mano siunčiamą žinę išgirstų jaunimas, nes jaunimas taip pat mums turi daug ką pasakyti. Jaunimas nuolatos Europoje girdi įvairių pasiūlymų, o universitetai visada buvo e, univer, universitetai visada buvo jaunimo e, dvasios kalvė, bet kai kas sakau jaunimas, tai turiu galvoje ne vien šitą amžiaus grupę, e, nes kultūra, kultūra turi žadinti jausmus, muziką, literatūrą, poeziją, visą tai turi daryti, bet jos ne vienintelės. Universitetas taip pat turi perduoti įvairias vertybės ir laisvės bei demokratijos idėjas. Visą tai mes gynėme ir giname. Kad ir Erasmus programa jau daugelį metų studentai ir, pro, ir dėstytojai E, e, atvažiuoja į Briuselį, į Paryžių, į Freiburgą. E, tai yra iš tiesų didžiulis žmonių, vyrų ir moterų, mūsų vertybių judumo įrodymas. Mes turime remtis ir remiamės naujomis, naujomis idėjomis, tokiomis kaip, sakykime, lyčių lygybė. E, Salamankos universitete, kai buvo padary, sulygintos vyrų ir moterų teisės, pirmos moterys studijavo. Jeigu nebūtų e, Europoje sukurta tokių vertybių, Europa nebūtų tokia Europa, kurią mes pažįstame. Ačiū uždėti. Taip, iš tikrųjų, tai yra dvasios klausimas. Konstanca Itzel yra e, Europos e, istorijos namų vadovė. Mes e, turime užtikrinti, kad Europos istorija ir visas šis paveldas susijęs su mūsų vertybėmis būtų rodomas ir perdodamas. Tad žodis dabar jai. Jis pasidalys savo patirtimi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė parlament, ponai ir ponės parlamento nariai. Mėly, e, dalyviai. Trys klausimai. Kaip e, kūrėsi Europos paveldas, e, e, kaip ar yra bendras kultūros paveldas ir kaip mes galime prisidėti prie jo apibrėžimo. Europa visą laiką buvo tam tikra zona, kur vyko daug kontaktų tarp įvairių bendruomenių. Ir aišku, buvo daug įvairiausių konfliktų, tačiau buvo taip pat ir daug bendradarbiavimo tarp įvairių kalbinių, religinių, etninių bendruomenių. Europos istorija ir yra sudaryta iš e, sąlyčio tarptų įvairiausių bendruomenių. Mes e, e, dažnai matome, jog daug kas gimė dėl tarpusavio sąveikos ir poveikio vieni kitiems. E, kaip matome, kad Europos e, kultūrinis paveldas yra transnacionalinis, net jeigu jisai yra vietinis ir regioninis, vis dėlto jisai yra tarpkultūrinis, nes bet kokia kultūra yra tarpkultūrinė. Taip pat e, labai svarbu, kaip mes e, apibrėžiame mūsų paveldą, praeities paveldą koks jisai yra, ar yra toks paveldas, dėl kurio mes visi sutarėme ir kas gali būti laikomas bendru mūsų istorijos paveldu. Mes norime, kad mūsų lankytojai susidarytų savo nuomonę. Visi galbūt ar daug kas sutiktų, kad graikijos filosofija, Romos teisė, e, krikščionybė, humanizmas, revoliucijos ar, ar švietimo laikotarpis yra mūsų bendras paveldas, tačiau genocidas, E, vergų, prekyba vergais, valstybės teroras ar panašus dalykai vargu ar visų būtų laikomi e, mūsų bendrų paveldų. Tačiau mes turime e, vis dėlto turbūt neatsiriboti net ir nuskaudžios savo praeities. Mes taip pat manome, kad mūsų muziejus turi taip pat skatinti mąstymą apie tai, kas yra tas paveldas ir kaip E, mes galime prisidėti prie jo e, puoselėjimo. 37 valstybės yra atspindimos e, mūsų muziejuje ir mes labiau atspindime transnacionalinius istorinius reiškinius kartu su Bozar. Mes surengėme renginį skirtą 1918 metų e, temai ir visą tai buvo rodoma per šeimų istorijas, per, per nacionalinę valstybių istoriją ir per e, Europos istoriją. Tad būtent per tą prizmę žiūrint mes bandome apibriežti Europos paveldą. Dėkoju. Dabar žodis ponui Paul Dujardin, visi e, pažįsta pona Dižarda, jisai yra Bozar meno direktorius. Žinome, kad e, tu, Pol, Poli, dėdi labai daug pastangų, kad vyktų tarp kultūrinis, tarp etinis dialogas ir su tokiu fondu kaip jūsų fondas mes bendradarbiavame jau senai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, dabar laikysiuosi demokratinius principų, dėl to kalbėsiu minutę ilgiau negu nustatyta, aš kaip bazar e, vadovas e, nežinau, kaip man dabar e, jaustis tarp praeities ir ateities. Tiesiog savotiška šizofrenija atima. Ir dabar iš tiesų tvar, kaip jau buvo minėta 2013 metais UNESCO deklaracijoje, e, mūsų organizacija nuo 28 metų e, iš tiesų nukreipta E, į Europą ir mes ieškome menininkų tobulumo bei siekiame sukurti dialogą tarp menininkų, e, piliečių ir politikų. Mes negalime turėti paveldo tokio paveikslo, kuris būtų sustabarėjęs. Europa išrado terminą kultūrinis paveldas ir išplatino jį daugiau ar mažiau sėkmingai visame pasaulyje. Tačiau ir kitos kultūros yra ir jos įsivaizduoja tą um, paveldą kitaip. Tas paveldas jų požiūrių dažniau yra susijęs su vietinė kultūra, daug mažiau sakralizuojamas, daug mažiau, daug, daug, daug mažiau uh, uh, Tai yra, ten yra daug daugiau privačios iniciatyvos. Aš žiūrėjau e, Dumpanovo kolekciją Berlyne ir šiaip e, neturi būti centralizuotas paveldas, e, nes tai yra ir vietinio paveldo e, dalykai. Europa turi būti susijusi labiausiai su piliečiais. Kultūros valdymas neturi būti decentralizuotas, e, kultūra, su kultūra turi būti elgiamasi panašiai kaip su Erasmus. Europos ir viso likusio pasaulio santykis negali būti nagrinėjamas neatsižvelgiant į mūsų požiūrį. Europos identitetas yra e, kultūra visiems e, tvaraus vystimosi tikslai e, ir kultūra yra tikras Europos modelis. Europos paveldas yra taip pat ir E, urbanizmo kultūra, bendros erdvės. Na ir norėčiau pakalbėti apie Davoso konferencijos išvadas, e, kur kalbama apie urbanizmą, apie Europos, e, apie kultūros paveldą ir viso to sąsąją. O pabaigai norėčiau pasakyti, kad Europos 20 amžiaus paveldas, tiek materialus, tiek nematerialus, turi palikti tą sustabarėjusi e, modelį ir labiau susisieti su piliečiais, kad taptų uh, e, gyvesnių ir tvaresnių. Taip, aš manau, kad e, turime skubėti, nes e, vėluojame. Dabar žodis Johannes Ebert, Giotis instituto generaliniam sekretoriui. Ir taip pat e, norėčiau tą progą padėkoti jam už labai svarbu jo atliekamą darbą. Ir žinome, kad Europa dabar pradeda naują etapą kartu su komisaru Navračič ir kartu su Mogherini. Ir tame projekte, iš tikrųjų kultūros aspektai bus be galo svarbus. Prašom. Ähm, am Europäischen Parlament hat mich immer fasziniert, dass alles, was man sagt, in drei und Mane labai žavi parlamentas, nes visa tai, kas yra pasakoma, yra išverčiama į 23 kalbas. Būdamas čia aš klausiausi įvairių kalbų, pabandžiau klausytis įvairių kalbų, 23 kartus persukau e, konsolę ir išgirdau Europos kalbų koncertą. Labai džiaugiausi tuo, kad girdžiu vertėjus. Ir mano pirmas teiginys būtų toks - multilingvizmas, daugia kalbystė mūsų Europai yra būtinas esminis dalykas. UNESCO e, apibrėžia kalbą kaip nematerialaus paveldo nešėją. Tikrai negalima to ignoruoti, e, tad norėčiau padėkoti vertėjams. Antras dalykas, kurį norėjau paminėti. Pone Kosta, jūs kalbėjote apie naują Europos kultūros darbo tvarkę. Taip kultūra atlieka ECA tam tikrą vaidmenį, tačiau mane labiausiai domina kultūros socialinis vaidmuo. E, kalbant apie socialinį, e, apie kultūrinį paveldą, atsiprašau, galima kelti klausimą, kaip tas kultūrinis paveldas gali būti sinergijos taškų skatinančių Europos e, sinergiją. Mes turime E, apjungti įvairių sluoksnių ir amžiaus grupių piliečius. Ta mes ir darome e, Giote instituto, su Giote instituto pagalba. Pavyzdžiui, Maroke mes kartu su jaunimu rengėme tokią konferenciją, kur buvo, kur susitiko jaunimas su kitų amžiaus grupių žmonėmis. E, buvo pakviesti architektai, buvo kalbama apie paveldą e, ir mes ten kalbėjome apie kasdieninius paveldo dalykus. Pavyzdžiui, čia kai prancūzai ir dar kai kurios kitos tautos išrado gabalinį cukrų, mes mm, e, taip pat norėčiau pakalbėti apie bendradarbiavimą. Mes e, priėmėme savo šalyje apie 800 tūkstančių pabėgėlių. E, Mes žinome, kokie baisūs dalykai dėjosi antro pasaulinio karo metu. O dabar manome, kad e, galime priartėti prie kitų, kit, kitų žmonių, kitaip galvojančių. Tai yra didžiulis iššūkis, didžiulė kultūrinė revoliucija. Mano nuomonė, tai taip pat yra um, kultūros paveldo tema. Uh, Europinė integracija ir ta nauja kultūra, tos naujos kultūros yra labai glaudžiai tarpusavį susiję dalykai. Dėkuoju. Integracija, socialinė dimencija ir be jokios abejonės didysis iššūkis pastaraisiais metais, e, būtent kapitalė, aš tai puikiai suprantu, tai yra mūsų gebėjimas priimti migrantus. Ir aš tikiuosi, kad Italija dabar per daug nekeis savo politikos, nes tai yra labai svarbus istorijos puslapiai, ne tik tai Italijos istorijos puslapiai, bet ir Europos. Na, o dabar žodis e, ponui Stavros Benos, kuris e, yra buvęs e, kultūros ministras Graikijos, dabar yra Diadzomo asociacijos pirmininkas. Jisai uh, puikiai supranta tą sinergiją tarp vietinės valdžios institucijų ir kitų partnerių kultūros rytyje. Prašom, žodis jums dviejoms minutėms. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai pasisveikinti linkėjimai iš Graikijos, iš šimtų e, mano organizacijos, Diosamos e, narių Gesoma mūsų organizacija e, paskelbė rezoliuciją 2015 m. 8 dieną. Tai yra reikšmingas dalykas, manau, Europos institucijom. Tai apima e, visas e, Europos kultūrinės tradicijas, institucijas, piliečius. šis tekstas pagristas reikšmingom vertybėm, kurias galime išreikšti e, porą žodžių. Tiesiog tai yra e, sinerginis poveikis. E, visi turi dalyvauti ir aplinkoje, ir kultūroje, ir tai apima ne tik tai viešojo sektoriaus struktūras, tai apima visus piliečius. Uh, Šis tekstas taip pat, manau, padės išlaisvinti ir mūsų dvasę, nes ten kalbama apie kultūrinį paveldą, aplinką kaip apie viešasias gerybės. Tai nėra kažkas, kas priklauso valstybei, tai priklauso žmonijai, kiekvienam pasaulio gyventojui. Tačiau nereikia apsiriboti teoriją, tai ga, galima perkelti ir į praktiką, Ir tai padeda mums kurti naujas kultūrinės vertybės, kad um, galėtume susipažindinti su savo kultūros paminklais. Um, būtent uh, tam ir sukarta mano organizacija, Diasomo, mes uh, puikiai bendradarbiaujame su Graikijos kultūros ministerija, mūsų ministrė kaip tik dalyvauja šiame renginėje, šioje organizacijoje dalyvauja, dalyvauja menininkai, archeologai, intelektualai, viešosios institucijos, bankai, taip pat e, ir kai kurios bendrovės prisideda prie mūsų bendrų pastangų. Ir e, vienas iš e, pirmųjų vaisių mūsų, mūsų darbo, tai turbūt ir buvo minėta Europos parlamento e, rez, rezoliucija. Bet e, aišku, rengiame ir, e, ir kitus projektus, e, darbus ir e, dar norėčiau priminti, kad e, ši diena ne, gali tapti sim, simbolinė. Turime duoti pažadą, kad ginsime savo kultūrinį pa, paveldą ir tai turi būti visos mūsų veiklos dėmesio centre. Aš norėčiau patikinti visus, kurie pasisakė. Mes iš tiesų E, kultūros, e, kultūros komitete Europos parlamente įsipareigojame turėti e, horizontalų prie, požiūrį tiek kalbant apie politiką, tiek apie skaitmeninės e, sritį ar inovacijas, viską mes labai atidžiai stebėsime ir tikiuosi, kad, ben, kad mus parems tarptautinė visuomenė, taip pat ir kalbant apie skaitmeninius e, dalykus. Kaip buvo numatyta pradžioje, nebus e, klausimų ir atsakymų raundo. Tikiuosi, kad kitos panelės metu mes galėsime tą padaryti, tačiau vienas žmogus nuo pat pradžių prašė žodžio. Uh, E, kadangi e, tai yra labai svarbu, tai ir suteikiu žodį tam vienam žmogui. Mes suteiksime žodį jam, o tada pasiklausysime muzikos, pažiūrėsime vaikų vaidinimo, jie jau laukia. Mm, turime taip pat ir juos pagerbti. Taigi, Future for Registered Heritage atstovas prašė žodžio nuo pat pradžių. Nematau jūsų, ai taip matau, jūs jau atsistojote. Prašau. Žodis jums. You, Viena minutė ir nedaugiau. Ačiū, ponė Kosta, už galimybę kalbėti, didžiulė garbė būti Europos e, parlamente, kad atkreiptumėm dėmesį e, į mūsų iniciatyvą dėl Europos jaunimo metų. Norėtumėm paprašyti visų jūsų dalyvauti mūsų iniciatyvoje. Kviečiame e, dalyvauti šioje iniciatyvoje. prašome visų dalyvauti, galbūt pateikiant ar, ar nuotraukas, ar, ar rašinius, ar galbūt piešinius galima mesti arba čia į dėžutę, arba internete pateikti. Prie įėjimo yra, e, yra lankstinukų ir ačiū už tai, kad e, dirbate siekiant vienybės įvairovite, kaip, kaip sakė ponas Boso. Iš tiesų, Europa yra vienas orkestras. Dėkoju. Ir e, yra ta puikia iniciatyva, kurią jums minėjau. Taip pat rugsėjo 21 dieną visi varpai skambins e, e, Europ, Europoje. Tad tai irgi labai graži iniciatyva. Na, o dabar pasiklausysime jaunųjų atlikėjų ekrane matysite e, Europą Inkanto aprašymą, tai yra e, inovacinis švietimo projektas. E, e jaunoliai yra mokomi dainuoti ir groti operos kūrinius. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kuris rodo, kaip galima prisiliesti prie muzikinio paveldo. E, čia yra išvardinti įvairūs teatrai, e, kuriuose vyksta, e, kur, kurie bendradarbiauja šiame projekte. Šiame projekte taip pat dalyvauja daug dėstytojų ir aišku, ši iniciatyva visų pirma skirta uh, iš arčiau susipažinti ir pamėgti operą, joje dalyvauja ne tik tai jaunuoliai, joje dalyvauja taip pat ir suaugę žmonės, tų jaunuolių šeimos nariai, broliai, e, seserys, tėvai. Ir e, per, per mėnesį, kiekvieną mėnesį, kuomet vyksta koncertai, salės yra pilnos ir e, visą tai vyksta per tinklą Europą Opera. Und Nigro skyrė savo gyvenimą šitai veiklai. Mes, e, puikiai, mes puikiai e, pažįstame asmeniškai. Per muziką, per uh, žaidimus yra įmanoma padėti jaunimui susipažinti su opera, prisiliesti prie jos, pamėgti ją ir e, taip pat e, norėčiau paminėti, kad e, yra parengtas uh, kompaktinis diskas, operos karaoke ir tuomet, kai e, vaikai eina į mokyklą, tėvai duoda jiem tos kompaktinius diskus, kad jie galėtų e, repetuoti. Dabar pasiklausysime koncerto. Grazie. Just uh, solo una cosa, I want to say just a thing, if you can hear the headphone because it's better. Um, let... Noriu tik tai pasakyti vieną dalyką. Čia yra mokiniai iš dviejų Romos mokyklų ir iš vienos Belgijos mokyklos e, atstovai. Tačiau, kaip matėte, tai yra um, projektas užtikrinantis įtraukti. E, vaikai mokosi muzikos, tačiau e, e, tuo pat metu visi tie vaikai e, yra išmokyti ir ženklų kalbos. Tai yra taip pat irgi ypatinga patirtis jiems. fate fidate son del cintolle sol. Il sacro brando del Dio temprato Thank you so much. Ačiū labai už šį fantastišką įdos atlikimą. Dėkoju jauniesiems muzikantams ir jauniesiems dainininkams, e, taip pat dirigentui ir visiems e, jums. Tad e, šiuo muzikiniu akcentu mes baigiame šią posėdžio dalį ir užleidžiame savo vietas kitos dalieks dalyviams. Šiai daliai e, vadovaus e, mirčėja diekonų. work. Yeah? Please sit down. Paprašysiu visų susėsti. Dėkui. <laughs> Good afternoon and welcome. Labą dieną. Sveiki atvykę. Šiandien susirinkome kalbėti apie kultūros paveldą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad kalba yra taip pat mūsų kultūros paveldo dalis, galimybė girdėti visas mūsų tų, tų kalbas ir yra mūsų vienybės įvairovėje išraiška ir kadangi kalbėjimas, tam tikra kalba yra kultūros paveldo iš, išraiška ir taip pat e, patriotizmo išraiška. Aš toliau tęsiu savo kalbą, rumunų kalbą. Aceasta nu e o conferință, e o sărbătoare. Visiškai aišku, kad tai nėra konferencija, o šventė. Mes e, turime brangių svečių ir tikrai reikia jiems nusilenk, nusilenkti. Kaip e, kiekvienas mūsų uh, Mm, asmeniškai ir visos tautos turėtų nusilenkti prieš tai, ką mes branginame, kas mus apibrėžia, kas mums atstovauja. Būtent mūsų kultūriniam paveldui. Jūs turite žinoti, kad Europos kultūros paveldo metai yra e, visų komiteto e, narių parlamente bendrų pastangų vaisius. Norėčiau jiems padėkoti. Jūs žinote, kad dėrybose su komisija E, mes ten dalyvavome visi ir labai aktyviai. Mano kaip pirmininko tikslas buvo toks, kad šioje šventė, kad ši šventė vyktų parlamente ir kad čia būtų atstovaujama visoms institucijoms. Taip ir įvyko. Dabar visur, kur vyksta tokie įvykiai e, susijęs su kultūros paveldo metai, dalyvauja Europos piliečiai. Mes darome viską, kas tik įmanoma, kad e, Europos idėja testusi kaip amžinai pasakojama istorija. Visiems labai ačiū, o dabar pradedame diskusijas ir suteikiu žodį ponui Thierry Max. Dabar jis dvi minutės pasisakys. Ponios ir ponai, brangus draugai europiečiai, aš esu labai sujaudintas, nes e, aš esu iš Paryžiaus rytų kvartalų, kur ir nesu pratęs pasisakyti prieš tokią auditoriją. Mes labai įsitraukę į, e, į kultūros paveldo išsaugojimą nuo pat mažumos, žinojau, kad e, tai yra emancipacijos išsilaisvinimo svertas. Aš mokiausi kepėjo amato ir e, labai dažnai girdėjau tokį žodį kaip paveldas, mūsų tėvų palikimas. Man tai buvo tarsi nušvitimas, nes mūsų tėvų palikimas yra tarsi kelio gairės. E, Ir me, tai yra toks dalykas, iš kurio galim mokytis, kad ir tradicijos ir inovacijos gali sugyventi ir nekonfliktuoti. Vienintelis dalykas, e, kuris yra vertingas, yra to paveldo perdavimas. Štai ką aš girdėjau nuo pat mažumės apie paveldą. Kokia gastronomija gali būti Europoje, jeigu neišlaikysime to paveldo. Reikia iš tiesų sukurti bendrą visuomenės sąmonę, kad e, su, sujungtumėm amatininkus, universitetus, e, mokslą ir skaitmeninę sritį, e, žemės ūkį ir aplinką nes kas tai yra viena be kito. Taip pat menas man, mano mene padėjo stumtis į priekį. Aš e, mokiausi apie įvairius dalykus, apie be galo mažų, nuo be galo mažų iki be galo didelių, apie visą visatą, tokiu būdu galėjau tobulėti ir dar kartą patvirtinti, kad gražus ir naudingas vienas kitam neprieštarauja. Europa savo įvairovėje e, yra labai e, vertingas dalykas. Vieni, vieni su kitais, o ne vieni prieš kitus. Ačiū pirmininkė. Merci aussi. Euh, Mrs. Mathilde Delecoté, photographe culinaire, s'il vous plaît. Pane Matilda Delecoté, maisto fotografė. ponios ir ponai, parlamento nariai, ponios ir ponai ministrai, ponios ir ponai komisijos atstovai, gerbiami bičiuliai europiečiai. Norėčiau padėkoti iš viso širdies pirmininkui Antonijo Tajani už paramą mūsų paveldui, mūsų kūrybai, už paramą Europos kuriejams. Aš gimiau Briuselėje, Ikselio rajone, nes e, mano tėvas dirbo vieno Prancūzijos savaitraščio korespondentu e, prie Europos bendryjų. Tad aš jaučiuosi europietę. Ir, e, ir hamburgeriai, ir kuskusas, rolmopsai, prancūziškas kasulė, man visi yra vienodai suprantami ir aš jų diskriminuoju, aš jaučiuosi Europos menininkė. Ir kadangi aš dirbu labiau su vaizdais negu su žodžiais, tai norėčiau dabar pristatyti savo darbą, savo įsitikinimus, e, visą tai, kas e, yra būdinga mano fotografijai. Parodysiu trumpą filmuką. J'ai toujours voulu être photographe. Je suis autodidacte.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 il se produisait aussi mondialement ce que j'appellerais une révolution dans le monde de la photographie avec l'apparition. Ir fotografijoje prasidėjo didžiulė revoliucija ir aš iš karto norėjau eiti koja, kojon su pažanga. Grįždama į 91-94 metus, noriu pasakyti, kad Alliance Française padėjo man Junktinėse Amerikos valstijose e, skleisti informaciją apie mano darbus Junktinėse Amerikos valstijose. Tai iš tikrųjų tokia aktyvizmo e, fotografija, nes e, būtent fotografuojami vaizdai, kurie su vis, visais susiję. Uh, Bet kita vertus, nepavyko rasti solidaus Europos organizmo. Ir čia aš mastau apie Facebooką, Instagram ir kitas platformas, kurios padeda kuriejams. Ir už tai, e, aš už tai, kad 90 e, procentų visokių vaizdų galėtume matyti, kad ir mažuose e, ekranėliuose. Būtent aš prisimenu, kai pirmą kartą aš pamačiau e, natūralią e, šviesą. Tad manyčiau, tai yra labai svarbu, kalbant apie autorių teisės Europoje. Labai svarbu, kad Europos valstybės susivienytų, rastų lėšų, kad menininkai, kuriejai galėtų e, demonstruoti, rodyti savo kūrinius už Europos ribų. Ačiū. Uh, Marion Ackermann, direktor general Staatsliche Kunstsammlungen Dresden. <laughs> Mario Ackermann, Dresdeno meno muziejus direktorė. Demokratinės vertybės dabar iš, išjudintos, vis daugiau kesinamasi į kūrybinę laisvę įkūrėjų teisės ir todėl mes turėtume užimti poziciją, e, kvestionuoti neteisėtus e, turinius ir kartu skirti aukštai ir žemai meną. Tad e, mes turėtume atsižvelgti į kuriejų prerogatyvą dirbti su įvairiom medžiagom ir tai iš tikrųjų gali padėti suvienyti bendruoves žinios, patirtis e, tampa žiniomis, tampa forma ir tokiu būdu e, sukaupiama daugiau pasitikėjimo. Per visą meno istoriją e, Augustas dar žemutinėje Saksonijoje pats kūrė įvairius mokslo prietaisus, e, kurio ir tai buvo savotiška meno kūrinių kolekcija. O dabar e, galima tik tai, e, tai pasidžiaugti, kad Vokietijoje, ypač Saksonijoje, yra daug tokių smulkių, tokių verslelių ir ten sukūriama vertybės, kurie sudaro 8 procentus kūrybinio sektoriaus visų uh, viso, visų vertybių sukūriamų. Labai daug yra tradicinių mm, smulkių e, meno dirbtuvėlių, kurioms iškyla pavojus dėl dempingo kainų. Antai e, nemažai, tik tai 2 procentai visų tų mm, įmonėlių, kurios gamino vadinamosius blueprint atspaudus, išliko. Tad labai svarbu pasinaudoti modernizavimo procesais. Pavyzdžiui, kai atstatomi įvairūs e, rūmai, tai, e, tai dabar e, vėlgi pasitelkiama senų įgūdžių ir smulkių įmonių. Muziejai kaupia ir aktyvina žinias. Bet dabar mes galim kalbėti apie kūrybišką atmintį. E, avangardizmas atsirado dėl tam tikrų e, vietos ypatumų, vietos e, iniciatyvų. Tad dar 20 amžiaus pradžioje atsirado tokie pavieniai, spontaniški judėjimai. Ir mes turėtume atsižvelgti į tą aspektą ir savo programoje. Ir galiausia, e, ūkininkai sugeba atsilaikyti prieš e, tokius skirtumus, kuriuos, e, kuriuo, kurie skiria kaimiškas vietovės ir miestus. Ir tas pats pasakytina apie kuriejus. E, ekonominis hierarchiškas mąstymas iš tikrųjų atstumia į pakraščius e, kūrybiškus sektorius, bet e, labai svarbu suteikti pasitikėjimą tokiems žmonėms. Reikia, reikia remti praktinės žinias ir visą kitą.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 Labadiena visiems, kurie taip ilgai ištvėrė. Kultūra padaro mūsų žmonėmis ir tuo mes skiriamės nuo kitų rūšių. Todėl e, būtina pabrėžti kultūros paveldo svarbą ir būtinybę jį saugoti šiandien, kultūros paveldui, gamtos paveldui materialiam ir e, nematerialiam kyla grėsmė būti sunaikintam e, netyčia ar tyčia, taip pat ir visai kaip prekiaujama kultūros paveldu. Taigi, kadangi kultūra skiriamus nuo kitų gyvūnų rūšių, džiaugiuosi, kad Europos parlamentas remia kultūros paveldo apsaugą, e, kultūros paveldo įvairovę ir vaidmenį visuomenėje. Mm. Saugodami kultūros paveldą mes e, ne tik daiktus e, materialius saugome, saugome savo atmintį, e, praeities atmintį. Europos Sąjunga pirmoji tą suprato, nes <clears throat> Vidaus reikalų generalinis direktoratas 2012 metais komisija pirmasis suprato, kad būtina įsteigti e, e, kovos su nelegalia kultūros, e, nelegal, nelegalios kovos, kovos su nelegalia kultūros vertybių priekyba centrą. Taigi mes turėtume visi bendromis pastangomis ieškoti bendrų problemų sprendimo, kad lankiausi Haityje, bandydamas sudaryti kultūros vertybių sąrašą, aš supratau, kad ši problema buvo suvokiama tik tai kaip šios sektoriaus problema, nes tik tuzinas pareigūnų šiais klausimais rūpinosi, nepaisant to, kad padėtis smarkiai pablogėjo per pastarosius metus ir dabar aišku, kad ant kortos pastatyta daug daugiau masinis e, e, naikinimas e, kelia grėsmę istorijai ir civilizacijos lopšiui, taigi bet kur kitur šis klausimas turėtų tapti išlikimo klausimu kultūros apsauga yra glaudžiai susijusi taip pat ir su kova su terorizmu. Mes esame priklausomi vieni nuo kitų ir e, gindami, saugodami kultūros paveldą, kultūrą mes taip pat saugome savo ateities galimybės tiek e, pas save namuose, tiek ir kitose šalise. Ačiū. istorijos e, e, Europos istorijos namų e, vadovas Kauntrador Dalos Kosvarėm. Pirmininkas Tajanis nekartą jau mums pademonstravo, kad yra pasirengęs atverti mums savo namų vartus ir duris nekartą. Tai yra padaręs. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie to, kad 18 metai būtų paskelbti kultūros paveldo metais. Komisija, kultūros generalinis direktoratas, kiti generaliniai direktoratai puikų darbą atliko, taip pat ir valstybių e, vadovai daug prie to prisidėjo, be jų taip pat 18 e, metai nebūtų buvę paskelbti kultūros paveldo metais. Aš taip pat norėčiau e, labai padėkoti mūsų bičiuliams draugams iš Europą Nostra bei Europos kultūros alijansui, kuris vienė 40 asociacijų. Mano atstovaujama asociacija galėtų būti palyginama su medžio e, šaka. Nuo medžių reikia tiek e, šaknų, tiek kamieno, tiek lapų. Taigi e, Europos istorijos namai dažnai kaip tas medis kenčia nuo žiemos šalčio, jam reikia ir remonto karts nuo karto. Ir kai kas galvoja, kad mes esame labai turtingi, tačiau iš tiesų taip nėra. Taigi, ką galiu pasakyti, būdamas čia, Europos kultūra yra e, daug svarbesnė e, politikams e, atneša daug daugiau politinių taškų nei žemės ūkis, e, ir chemijos pramonė, ir, ir kitos ekonomikos šakos. Ir e, džiugiuosi, kad šiandien turime galimybę apie tai garsiai pasakyti į mikrofoną. Taip pat e, politikos arenose nedažnai kalbama apie tos žmonės, kurie gyvena kaimo vietovėse už didžiųjų miestų ribų ir jie yra labai svarbus. Aš noriu pasakyti, kad mes nebandome įsiteikti tiem žmonėms, kurie pas mus apsilanko, taip pat bandome e, būti naudingi draugeliams, mažiems paukščiams, bitėms ir e, e, visi šie gyvūnai yra reikalingi, kad mes išlektume kuomet jūs matote e, e, namus pasplytų pastatytas, nepamirškite, kad aplink juos dar yra ir visa graži gamta, nuo kurios mes priklausome, kurią turime saugoti. Taigi dėkoju už kvietimą šiandien dalyvauti šiame renginė Olimpija Vrači Marboros Piccolo teatro Margas ir Gardi e, direktorė. Ladies and gentlemen. Gerbiamas pirmininkė, Ponios ir ponai, man labai malonu, kad suteikėte progą pristatyti kultūros paveldą, kurį aš paveldėjau iš savo močiutės Margas Ergardį. Ir taip pat norėčiau pristatyti naują kultūros projektą Pikolo teatro Margo Sergantį asociacijoje. Paveldas gali būti konkretus ir nekonkretus pagal UNESCO klasifikaciją ir tai yra paveldas turtas, kurį mes perdodama savo ateities kartoms. Pikolo teatro įkūrė Margas Ergardi Marmoros. Ši į sieną e, atvežė į ir Palaco Sergardi tą teatro suvokimo ekspertizę. Ji tiesiog sukūrė uh, vietą, kurioje buvo mokomi vaidybos, kūrybos vaikai. 60-mečio pradžioje Marga pratėsi savo veiklą Palaco Sargardį ir įkūrė Pikolo teatro, kurioje buvo numatyta šimtas e, žiūrovų vietų ir ten buvo kuriami spektakliai ir šitame Pikolo teatro veikla truko 50 metų. Šiandien man labai svarbu pratesti savo močiutės veiklą kaip direktoriai, kuri vadovauja įkurtai asociacijai. Mūsų asociacijos uždavinys yra išsaugoti ir puoselėti tą fizinį konkretų ir nekonkretų paveldą, skleisti tradicinės veiklos informaciją ir taip pat siekti, kad būtų bendradarbiaujama tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu ir kad būtų kuriamos inovatyvi, kuriami inovatyvūs teatro pastatymai. Du išdidus iškilus mokytojai pasakė štai ką mintimis, kuriomis aš vadovaujuosi. Profesorius Klameris sako, kad kultūra gali būti socialinių pokyčių rodiklis. Ir labai svarbu yra bendrame vystimasi kūrybos aspektas. Ypač kūrybos pramonė yra vystimosi variklis. Ir todėl labai svarbu tęsti kūrybinės uh, tęsti kūrybinę tradiciją. Iš tikrųjų, mes galime daryti didžiulį poveikį ir todėl kultūra ir menas yra tiesiog būtinybė, kadangi menas ir kultūra suveda žmonės įvairių kultūrų atstovus ir todėl mes turime imtis lyderio vaidmens, formuluodami meną ir kultūrą kaip būtinybę. O kai, o ne kaip tam tikrą kliuvinį. Tereza Šetino Strasbūro universiteto profesorė. Monsieur le Président, Mesdames. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Labai malonu e, kalbėti šiame, e, šiuose rūmuose, kaip e, Strasbūro universiteto, Europos universiteto e, profesoriai e, ir universitetas ypač domisi antikos paveldu. Aš kalbu judėjimo antikos valstijos kaip generalinė sekretorė. E, iš tikrųjų kalbam apie tam tikrą asociaciją, kurioje dalyvauja įvairūs atstovai ir Sorbonoje E, Birželio 8 dieną paskutinį kartą tas judėjimas tinklas buvo susitikęs dalyvaujant Europos parlamento atstovui. Dabar e, paveldas, viduržėmio jūros regiono e, paveldas turi politinę, aplinkosauginę ir bendruomeninę reikšmę. Aš mastau ir apie mm, neapčiuopiamą ir kartu apčiuopiamą paveldą, tokį kaip e, archeologijos e, vietovės, e, paminklai, kartu, kurie prisideda prie kraštovaizdžio miestų. Ir todėl mūsų judėjimas siūlo sukurti tam tikrą, tam tikrą maršrutą, kuris nusidriektų per viduržėmio jūros regioną, kur akcentuojama būtų antikos paveldas, tad kuris apimtų iš tikrųjų Mm, daug paveldo e, objektų. Ir tokiu būdu tai paskatintų ne vien viduržėmio jūros regiono ekonominį vystimąsi, bet kartu tai būtų ir politinis svertas. Tad e, aš mielai e, be abejo galėsiu plačiau pakalbėti apie šį projektą, išklausyti jūsų pasiūlymų ir atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Toliau žodis ponė Sneška Guadvilik Mikhailovič, Europa Nostra sek generalinė sekretorė. Ačiū. Viskas iš esmės buvo pasakyta. Aš tik norėčiau pasakyti, kad esu labai laiminga ir didžiuojasi, kad mūsų svajonė išsipildė. Mes sėdime Europos parlamento plenarnėje sesijų salėje. Ir tai yra svajonė, kuri pagaliau išsipildė. Kaip tai atsitiko? Kadangi visi dirbome nuosekliai, įdėjome labai daug energijos ir tai yra vienintelė galimybė Europoje judėti į priekį. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad reikalinga sinergija, partnerystė, bičiulystė Europoje, kadangi kolega kalbėjo apie Europos sąjungininkus. Ko gero, anksčiau mes negalėjome įsivaizduoti, kad galėsime Europos paveldo dieną švesti kartu su Europos parlamento nariai. Aš tikiuosi, kad bent keletas parlamentarų dar yra salėje ir šitas kultūros ir kultūros komiteto kultu, ir meno užkartas pasieks visus komitetus. Suvienyti, susivienyje esame vieningi. Prancū, e, e, bulgariškai kalbant, tai reiškia tą patį. parlamento plenarnės sesijos salėje girdėjome Europos jaunimo orkestro o, grojimą. Plačio Domingo, ko gero, taip pat svajoja atvykti į tokį renginį. Aš manau, kad tai yra svarbi antraštinė naujiena visiems parlamentams. Mes, mes klausomės muzikos Europos parlamento posėdžių salėje. Mes praėjusią savaitę mes pristatėme dokumentą, kuris buvo parengtas uh, Berlyne aukščiausio lygio susitikime. Jeigu nori kas nors šito dokumento kopijos, prašau kreipkitės į mane. Aš norėčiau dar kartą pakartoti, kad laikas veikti, veikti kartu, reikia pakeisti naratyvą, pakeisti mūsų veik, veikimo būdą, greitį, pakeisti dvasę. 2000, prieš 2500 metus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 Taip, jūs paminėjot garsų dainininką, tačiau mes parlamente turim dainininkų, kurie dainuoja e, ne kaip, turiu galvoje poną Faradžą. mūsų e, diskusijos suponuoja ir galimybę teikti klausimus, tačiau prašyčiau teikti e, glaustų klausimų, nes mes jau mažiausia 20 e, minučių atsiliekam nuo darbo tarkės. Ačiū, Stefan Baufa. Aš esu iš Oksfordo vis, tvaraus vystimosi įmonės, praleidau 15 metų e, ten ir kitoje institucijoje. Ir dabar mes kuriam štai ką. Aš norėčiau plačiau apie tai pakalbėti su profesorės Ketino apie Viduržėmio jūros regiono paveldo savoką. Mes kuriam tam tikras skaitmeninės priemonės kultūriniam vadinamajam turizmui. Ir tą progą pasigendu strategijos, nes buvo kalbama apie vystimąsi kitus dalykus. Bet jeigu visko nesuvesi į vieną eko sistemą, pirmą išmanant konkrečią padėtį, niekur nenueisit. Nes viduržėmio jūros regionų valstybių didžiausia problema yra ūkio vystimasis. O dabar uh, naujos technologijos, vadinamieji didieji duomenys, iš tikrųjų daug ką e, įneš į, į šį mūsų aptariamą sektorių. Tad e, tikrai mes turėtume siekti tokio tikslo ir aš mielai pasiruošęs bendradarbiauti. Ar kuris iš prelegentų norėtų atsakyti į šią pastabą? Pirmiausia, manyčiau, kultūrinis turizmas galėtų būti priemonė labiau suvokti Europos ir Viduržėmio jūros istoriją ir kartu suvokti uh, paveldo apskritai vertę. Pateikiau pasiūlymą, tačiau aš minėjau ne tiek konkrečias vietas, bet tam tikrą maršrutą. Maršrutą, kuris susijėtų mūsų bendrą istoriją, mūsų paveldą. Nežinau, ar tuo atsakiau į jūsų pastabą klausimą, bet aš esu pasirengus daugiau apie tai pakalbėti. Labai ačiū. Aš e, pirmininkauju Europos parlamento kultūros komitetui. Europa yra mm, tikrai nedidelis, nedidelis e, kontinentas, tačiau didelės e, labai kultūrinio paveldo šalis. Aš turiu galvoje pirmiausia Albaniją, kur susi, susiduria įvairūs istoriniai keliai ir kultūros. Ir Albanijoje, kurioje trūksta lėšų, kultūra niekada nebuvo prioritetas. Kaip tik todėl aš ir kalbu tam, kad pasakyčiau štai ką. Dabar mūsų nacionalinė biblioteka užlieta po, po potvinio ir grėsia e, mūsų knygų paveldui rimtas pavojus. Ir štai aš noriu parodyti Hoštovą tinklą, Hoškovą tinklą 400 metų vienuolynas Albanijos pietuose visi tie pastatai, statiniai išnyko, kadangi mūsų vyriausybės neskyrė tam pakankamai dėmesio. Bet aš noriu parodyti štai šį pastatą. Čekolo Italiano e, tinklo pastatas, e, italų garsus architektas sukūrė ir buvo skirtas pastatas nacionaliniam teatrui. Bet jau dabar trečią savaitę šimtai menininkų protestuoja prieš šį pastatą. Kodėl? Todėl, kad vyriausybė nusprendė jį nugriauti. Atsiprašau, nutraukė pirmininkas. Atsiprašau, mes labai apgailestaujam, bet e, kalbėkite e, glaučiau. Bet būtent apie tai aš kalbu, kad vyriausybė mūsų nusprendė nugriauti pastatą, uh, ir šį sklypą suteikti privačiai bendroviai, kad šioji dangoraižį pastatytų. Pirmininkas, taip mes supratom, mes supratom tai, ką jūs norėjot pasakyti, išklausėm. Pirmininkas e, dabar bando nutraukti kalbėtoje. Aš tiesiog esu priverstas nutraukinėti prelegentus, kadangi jau gerokai vėluojam. Taip, kad, kad mes jau 20 minučių vėluojam ir todėl mes kažkaip turėtume vis dėlto per daug neatsilikti. Tad baigiam dabar diskusijas šią temą ir kviečiu e, kitus prelegentus užlipti į prezidiumą, aptarinėsim kitą temą.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 Mesdames, messieurs, bonjour. Ponės ir ponai, laba diena. Prašau užimti savo vietas, tęsime mūsų gražų posėdį. Tiems, kurie manęs nepažįsta, noriu prisistatyti, esu Karima Deli, transporto turizmo komiteto pirmininkė Europos parlamente, esu pati jauniausia komiteto pirmininkė ir Taigi, man tikrai labai smagu būti šalia jūsų. Une thématique, le tourisme culturel, pour nous, en tant que présidente. Hmm, taigi, e, aš dabar sėdžiu po Antajanio vietoje, galbūt tai kažkoks ženklas ateičiai, nežinau. Taigi, e, kultūros turizmas e, yra. E, labai e, siektinas dalykas e, visiems, e, nes jis užtikrina sanglaudą, vyksta ištisus metus, visais metų laikais ir kultūros turizmas gali turėti įvairių, būti įvairialypis, jis apriepia gastronominį turizmą, religinių vietų e, lankymą, e, turizmas, tačiau taip pat e, yra susijęs su istorinė atmintimi, lankymasis tose vietose, kurios mums pasakojo apie praeitį, tai taip pat kvapai, grožis, gamtos grožis, peizažas, Todėl e, reikia elgtis labai atsargiai e, lankytinose turizmų vietose, nes e, beveik visos turistinės vietovės šiuo metu yra pasiekiamos, anksčiau taip nebuvo. Ir panašu, kad ateityje turizmo apimtis didės ir bus patelkė, pasitelkiami įvairūs nauji e, turizmo būdai, sulauksime daugiau turistų iš Indijos, Kinijos e, ir tie <clears throat> turistai nėra įpratę taip turistauti, kaip mes esame įpratę Europoje, dažniausiai keliaudami tik tai vasarą. Indijoje, Kinijoje turizmas e, vyksta ištisus metus ir dėl to gali kilti tam tikrus sunkumų dėl masinio turizmo, dėl paveldo e, būklės blogėjimo. Mes e, kalbame apie e, miestų senamišius, kurie yra užtvindyti turistų, mes kalbame apie turizmo vadybą, greitai turizmą, apie tapatybės praradimą ir mes privalome spręsti šios klausimus, spręsti tas e, nelauktai atsirandančias ir su turizmu susijusias e, problemas, e, nes čia mes galėčiau pasakyti, kad mes stovime ant tam tikro ugnikalnio kraterio krašto, nes turizmas taip pat daro įtakos ir klimato kaitai bei mūsų planetos ateičiai. Taigi aš noriu Jums dabar pasakyti, kad kultūrinis turizmas tikrai turi puikią ateitį. E, ateitie įsigaus naujų formų, nes šiuo metu vyksta skaitmeninė revoliucija ir e, skaitmeninimas e, leis turizmui tapti kūrybiškesniu, užmėgsti glaudesnius tarpusavio ryšius su vietos menininkų bendruomenėmis ir darys didelę įtaką turizmo raidai. Taigi reikia dabar pagalvoti apie tai, e, su kokiamis darbo vietomis turizmas bus susijęs ateityje. Pažvelkime į e, Uberio reiškinį e, arba Airbnb reiškinį. <clears throat> Mums kaip teisėkuros institucijai yra labai svarbu dalyvauti šitose procesuose susijusiuose su naujomis ekonomikos formomis, vadinamąją e, dalymosi ekonomiką. Ir e, aš nemanau, kad e, Tiksliau, aš manau, kad elito turizmas jau priklauso praeičiai. Mes tuo tarpu sudarome uh, visiems galimybės atrasti Europą, ypač jaunimui. Ir svarbu ir ateityje užtikrinti tokias galimybės, o tai bus labai rimtas iššūkis. Ir aš noriu pasakyti, kad ateities turizmas leis atskleisti mums savo kūrybiškumą, pasitelkti vaizduotę, leis mums nebijoti ateities, kad nereikėtų mums sakyti, kad anksčiau buvo geriau. Rytojaus ateities turizmas leis mums e, išbandyti įvairias naujoves ir man iš tiesų labai malonu dabar pristatyti asmenybės, išskirtinės asmenybės, e, kurios sėdi čia prie manęs e, <clears throat> podiume. Su labai sujaudinta galėdamas sėdėti šalia jūsų, nes ponas Radu Michailianu Iš tiesų, mane tiesiog sukrėtė vienas iš jūsų e, režisuotų filmų, kurio pavadinimas koncertas ir aš e, manau, kad tai e, vienas iš kultinių ir pats, vienas pačių gražiausių mano kada nors matytų filmų gyvenime. Man tikrai didelė garbė sėdėti šalia jūsų ir noriu padėkoti, kad Mm-hmm. <clears throat> ir dėkoju, kad dalyvaujate šiandien mūsų diskusijoje. Taip pat e, mūsų podiume turime ir koleg kolegas iš Europos parlamento. Kristianas Eileris, jis sėdi man iš kairės ir yra bendra pranešėjas Europos parlamente rengiant pranešimą apie ES e, kultūros ir e, kuriejų kūrybinės pramonės politiką. Taip pat ponė Morgano, e, ji taip pat yra Europos parlamento narė ir taip pat e, yra viena iš šio anksčiau minėto pranešimo bendra autorių ES kultūros ir e, kūrybos politika. Pons Francisco Milanmon noriu taip pat pasveikinti mūsų podiume. Jis yra tarp parlamentinės e, turizmo vystimo, kultūros e, paveldo išsaugojimo ir e, <clears throat> Šventojo Kubo bei kitų Europos kultūros kelių vienas iš vadovų. Reikia kalbėti ne tik apie kultūros problemas, tačiau taip pat ir apie jų sprendimo būdus. Klaudija Tapardel taip pat yra mano komiteto <clears throat> narė ir minėtos tarp parlamentinės grupės narė. Dėkoju, kad atvykote. Taip pat turime dar vieną pranešėją. E, Mikhailą Šoidrovą. Jie rengia pranešimą apie Europos solidarumo korpusą, Mm, jo apibrėžimą. Taigi galėsite apie tai plačiau pakalbėti, ponė e, Samadžič Markovič. Nėra. Jūs sėdite salėje, galėtumėte atsistoti. Ačiū, kad atvykote. Taip pat turime mūsų tarpę, savo tarpę Gijom Kinc. Jis yra kultūros e, Lūvro muziejaus e, paveldo saugotojas. Mm, galbūt galėsite papasakoti mums apie naujausius e, įvykius, vaizdo klipą apie Lūvro muziejų, kuris tikrai daug triukšmo sukėlė Galbūt jį matėte, aš jį mačiau, Harry Vervain, Europos fondo atstovas, kur jūs sėdite. Taip pat salėje atsistokite, ačiū, kad atvykote. Ir taip pat turime Simon Little. Jie yra Europos programinės, interaktyvios programinės įrangos federacijos prezidentė. Ir paskutinis Lyžiai Fusko Žirar Klik Project vadovas. Taip pat ačiū, kad atvykote. Dar <clears throat> turime Dimitrijos Pantermalis, Akropolio muziejo, muziejaus vadovas. Taip pat sveiki atvykę. Mėly podimo dalyviai, dabar suteiksiu Jums galimybę kalbėti. Ir pirmiausiai norėčiau pradėti nuo komisijos narės Marijos Gabriel vaizdo e, pasveikinimo. Taigi dabar jį pajungsime. Gerbiamas Europos parlamento pirmininkas, mėly Europos parlamento nariai, ponas ir ponai, ačiū už galimybę Hmm. kreiptis į Jūs Europos kultūros paveldo metais rengiamame renginyje. Tai yra dar viena proga mums dar kartą pasiūsti aiškę žinę, kad kultūra šiandien nėra viena iš galimybių. Šiandien kultūra e, stovi priešakinėse mūsų e, vertybių gynybos e, linijose ir ne tik ES ne tik prie ES išorės sienų, tačiau ir jos viduje. <clears throat> Kultūra mums, mums atskleidžia du dalykus. Pirmiausia, leidžia pažinti kitų svetimus kultūras ir tokiu būdu užtikrinti e, taiką. Antra vertus, e, europinės kultūros sklaida yra puikia priemonė praktiškai laikyti savo vertybių ir jas skleisti pasaulio mastu. Kultūros paveldas reiškia mums universales vertybės tiek atskiriems asmenims, tiek mūsų e, bendruomenėms, tiek ir visai visuomeniai. Reikia perduoti kultūros vertybės ateities kartoms. Dažnai jos pristatomos kaip praeities reliktai, tačiau iš tiesų e, kultūros paveldas turi įvairių e, formų. Viena vertus tai yra materialusis paveldas ir <clears throat> monumentai, pastatai ir nematerialus paveldas, mūsų tradicijos, e, e, žinios, papročiai. Skaitmė revoliucija, kuri šiuo metu vyksta, mums e, į rankas įduoda beprecedentinės priemonės ir galimybės paversti kultūrą vienai svarbiausių kiekvieno piliečio gyvenimo aspektų. Noriu pristatyti kelias iniciatyvas. Pirmoji yra susijusi su skaitmeninimu, vadinasi, kultūros skaitmeninimo strategija siekiant, jai gyvenimas siekiant pagerinti prieigą prie kultūros vertybių ir tai yra uh, vienas iš svarbiausių mano kaip komisijos narės prioritėtų, kadangi esu atsakinga už ekonomiką ir skaitmininę visuomenę. Ši strategija yra grindžiama šešiais ramšiais. Pirmiausiai e, prieigos prie kultūros demokratinimas ir e, plėtra, e, taip pat kultūrinių vertybių komercializavimas. <clears throat> Taip pat kultūros vertybių skaitmeninimas, talentų ir įgūdžių įvertinimas bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas siekiant stiprinti ES švelnėje galę. Europos parlamentas yra labai svarbi institucija šiuose procesuose dalyvaujanti. Noriu taip pat paminėti dar vieną iniciatyvą, e, tai yra mūsų e, papildomus įsipareigojimus garso ir vaizdo sektoriui. Europos komisija remia kultūros įvairovę pasitelkus e, kūrybiškos Europos e, programos siūlomas priemonės, ypač e, breksito akivaizdoje aš esu įsipareigojusi siekti, kad garso ir vaizdo sektoriui būtų skirtas deramas finansavimas. Yra numatoma investuoti 1,2 milijardus eurų nuo 20 iki 25 metų ir tokiu būdu komisija viena vertus pripažįsta garso ir vaizdo e, kūrinių vertę, nes mūsų piliečiai jiems skiria ypatingą dėmesį ir e, būtinybę investuoti į šį sektorių, siekiant stiprinti kompetitingumą. Dar viena iniciatyva tai yra skaitmeninio e, paveldo e, kūrimas ir Berlyne šią iniciatyvą pristačiau šių metų sausio mėnesį ir šis projektas apriepia ne tik paramą menininkams, kurie siekia, kad jų kūriniai pasiektų kuo platesnės auditorijas, tačiau taip pat ir tokiu būdu skatinama, e, skatinama galimybė pristatyti meno kūrinius kuo <clears throat> platesniems visuomenės susloksniams. Šias iniciatyvas įgyvendiname dviem etapais. Pirmiausiai siekdami sukurti tam tikrą bazę e, kuriejams, kurie e, galėtų tinkamai platinti kino filmus. Mes bendradarbiavome su jomis asociacijomis tam, kad projektas būtų pradėtas įgyvendinti 19 metais. Antroji šio projekto dalis yra <clears throat> duomenų bazės platesnės kūrimas tam, kad visi piliečiai galėtų turėti atitinkamą prieigą ir internetu legaliai galėtų uh, žiūrėti kino filmus. Aš noriu paminėti Europeaną platformą, tai yra vienintelė interneto platforma, e, e, per kurią galima pamatyti daugiau nei 51 milijoną įvairių meno kūrinių, knygų, vaizdinės medžiagos iš visos Europos. Tai yra puikiausias pavyzdys, kaip mes e, saugome ir skleidžiame informaciją apie Europos kultūros paveldą. Naudodamasi progą noriu dar kartą visiems mums priminti, kad šiuo metu baigėsi darybos dėl autorių gretutinių e, teisių ir e, tai yra labai svarbu e, atsižvelgiant į dabartinę, dabartinę skaitmeninę realybę, kadangi laiko turiu nedaug, dar kartą pabaigoje norėčiau pabrėžti savo įsipareigojimą remti naujas skaitmeninės paslaugas tam, kad uh, Europos kultūra būtų kuo labiau e, remiama, tai atitinka mano skaitmeninių permainų e, viziją, e, kurios pagrindinė ašis yra piliečiai ir joms teikiamas paslaugos. Dėkoju Jums uždėmesi ir linkiu vaisingų diskusijų. Ačiū. Merci à notre commissaire pour euh, ce message et Dėkojame komisarai. Pratęsime. Monsieur euh, Mi... Mihailanu. Mihailanu. Mihailanu. Romoniškai. Labai melodingai skamba jūsų pavardė. Jūs esate kūrybinės pramonės atstovas, esate rašytojas. Eif. Prieš 30 metų jūs parašėte. Euh, euh, euh, Išleidot kūrybos poezijos rinkinį Jūros banga ir kartu dalyvaujat trumpametražių filmų konkursuose Europoje. Ir kartu čia Europos parlamente jūs buvote uh, liuks premijos atrankos komiteto e, pirmininkas. Tad dabar e, jūs ir beje, aš jau pati kalbėjau apie jūsų filmą koncertas, raginu ir kitus jį pasižiūrėti. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs suvokėt mūsų kultūrinį paveldą E, tiesiog e, dirbdamas kasdien. Labai ačiū. Dar pridursiu. Vadovauju asociacijai LAPT pavadinimu, kuri vienyje e, Prancūzijos ir kitų Europos šalių režisierius. Labai ačiū, kad suteikėt man žodį ir tą progą noriu padėkoti visiems parlamento nariams, parlamento pirmininkui Tajaniui už tai, kad jūs organizavot šį renginį, kuris yra labai svarbus. E, bet aš tikiuosi, kad per kultūrą ir švietimą, mokymą mes galėsim bent jau e, šiek tiek pasistumėti įveikdami populistinės nuotaikas kartu labai ačiū, kad jūs mums padėjot e, pasiekti nemažai, turiu galvoje paskutinę direktyvą e, skirtą autoriaus teisėms. Žinau, kad darbai dar nesibaigė, bet jūs labai įsitraukė į šios direktyvos darbus. Ačiū, kad padėjot mums laimėti kovą e, dėl SMA direktyvos ir dar nepamiršiu kovos 2013 metais, kai buvo aptarinėjamas teisės aktas, e, numatantis Europos kūrinių skatinimą, e, Europos e, tapatybės apsaugą. Tad mes jau dabar ir kartu įtvirtina Europos kultūros išskirtinumą ir būtent tuo mes ir naudojomės dabar nuo to laiko. Klausimas yra toks, e, kokie, kokios čia politinės kortos sustatytos. E, bet čia galim kalbėti apie e, būtent problemas susijusios su kultūrinė įvairovė ir kartu mąstymo įvairovė. Klausimas toks, ar Europa ir toliau pajėgi apsaugoti mąstymo įvairovę, mąstymo e, kūrybiškumą ir rasti tinkamą pusiausvyrą. Tad e, tokie, tokių klausimų e, kyla ne dėl to, kad dabar išgyvenam skaitmeninę erą, dėl to mes esam patenkinti, kadangi vis daugiau žmonių gali prieiti prie uh, mūsų kūrinių, bet aš turiu galvoje bendrą politinį kontekstą ir dar tokį kontekstą, kad šioje skaitmeninėje eroje iškilo keletas e, milžinų ir jų akivaizdoj vėlgi tada kyla klausimai susiję su autorių teisėmis, nes e, autorių teisės buvo sukurtos tam, kad e, kūrybinė laisva mintis išsilaisvintų iš e, tiesiog e, tam tikrų vadovų, valdovų norų. Prieš 300 metų kartu su Voltero filosofija atsirado to autorių teisės užuomasga. Todėl tai aktualu ir kalbu. Ir labai svarbu apsaugoti kuriejų, menininkų teisę mąstyti kitaip, palyginti su e, galingaisiais šio pasaulio. Tad paminėjau didžiuosius milžinus Netflix, Amazon, kartu kinų panašias platformas, kurios e, dabar įžengia jau į rinką, naudodamasi logaritmais, e, kurie padeda tirti rinkos poreikius. Ir todėl manyčiau, kad šitos diskusijos labai svarbios ir labai svarbu saugoti, ginti tą būtent Europos kultūros išskirtinumo koncepciją. Tad mūsų laukia didelės kovos, pedagoginės kovos, nes turiu galvoj e, jaunimą, aš labai vertinu Aš esu ne vien tik tai kinematografijos atstovas, e, bet e, labai vertinu ir kitų e, rūšių meną. Bet dėja dabar konstatuoju, kad jaunimą labiausia traukia audio vizualinis menas, tai yra toks viena kryptimi einama. Tad klausimas, kaip būtų galima pasinaudoti skaitmeninėmis priemonėmis, E, kartu išliekant tam tikrą pusiausvyrą. E, dabar kartais baiminamasi reglamentavimo, baiminantis, kad reglamentavimu bus apribojamos laisvės, bet kita vertus reglamentavimas nėra vien neigiamas dalykas, iš jo gali laimėti visos pusės. Nes e, vėlgi grįžtant prie skaitmeninės rinkos, ten tų gigantų, tai žinoma, Ehm, jie, jie naudojasi mūsų išsilavinusių žiūrovų, žmonių e, susidomėjimu, bet kita vertus labai svarbu ir prisidėti, prisidėti prie šios dienos paveldo ir ateities paveldo. Neužtenka būti vien grobuoniui. Tad turi būti mechanizmų, kaip antai SMA vadinamoji direktyva, kuri jau gerokai pasistumėjo į priekį, pagal kurią mm, kiekvienas Europos turinio transliuotojas tai privalo, privalo užtikrinti bent 30 procentų Europos turinio. Tad kalbama kartu apie e, finansavimą, iš ankstinį finansavimą, kuris yra uh, labai svarbus Europos kūrėjams. Dabar vertybių perkelimas buvo paminėta savoka. E, kalbam apie kultūros e, objektų e, skirstimą, bet čia vėlgi matom, kokios tendencijos vyko po 30 metų pagaliau suvokta, kad suvokta padėtis, e, e, kai dabar buvo vėlgi e, skiriamos lėšos, pavyzdžiui, mūsų žemdirbiams ir tik po 30 metų suvokta, kad valgyti ekologiškus produktus yra naudinga. Tad tokią paralelę galima išvesti tarp jų ir būtent tų didžiųjų meno kūrinių paskirstimo e, grandinių platformų. Ir šiuo atveju vėlgi dėmesį reikėtų sutelkti į turinį, Europos turinį ir kartu mąstyti, teisint, leidžiant teisės aktus, kaip būtų galima užtikrinti autorių teisės kuriejams, kad jie galėtų e, gyventi ir kurti. Dar noriu paminėti vieną reiškinį, dėl kurio gali kilti pavojus neprieiti prie kultūros. Antai toks pavojus, kad Godaro filmai bus e, platinami į kairę, į dešinę per Netflix, per Amazon e, už kainą tam tikrą, o jaunimas, kuris neturės pakankamai lėšų, negalės žiūrėti Godaro filmų. Tad to nereikėtų pamiršti tokių ir panašių atvejų, kuriant teisės aktus. Reikėtų vengti tokių situacijų, kai autoriai tiesiog bus užsklesti vieno distributoriaus mm, gneuštuose. Ta proga norėčiau padėkoti komisijos nariai e, Gabriel už iniciatyvas, kurias ji paminėjo. Mes kalbėjome su kolegomis iš kinematografijos e, apie tai, kad būtų galima sukurti paieškos e, mechanizmą, kurį būtų galima ieškoti e, filmų. Tad čia kaip ir futbolą žaidžiam, žaidžiant, mes kartais pamirštam, kad turint naujas technologijas, priemonės, E, būtų galima ir atakuoti, ne vien tik tai gintis, o dabar mes, mes buvom spaudžiami amerikiečių. Mes turim tikrai labai e, didelių kuriejų, mes vieninteliai esam europiečiai. E, kurie, kurie E, kurie gali platinti Afrikos, Azijos, net tam tikrų Šiaurės Amerikos, Latinų Šiaurės Amerikos kuriejų filmus už tai tiesiog nesipelnydami ir todėl labai svarbu sukurti paieškos e, e, mašiną, kuri padėtų ieškoti, atsirinkti geriausius filmus. Tad turim tikrai gerų filmų, labai gaila, kad jų negalima paskleisti visose pasaulio vietose. Mes antai matom e, nemažai amerikiečių filmų, e, kai kurie jau tikri meno šedevrai, tačiau gaila, kad e, mūsų filmai mažai žinomi. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū už Jūsų pasiūlymus. E, e, yra tikrai labai vertingi. Ir e, Jūsų išskirtinis brožas yra abipusiškumas, to abipusiškumo jūs taip pat pageidaujate ir iš kitų pasaulio dalių Europos atžvilgių. Taigi labai svarbu, kad autorių teisės sudarytų tinkamas sąlygas menininkams deramomis sąlygomis gyventi, dėja dabar tai e, nebūtinai yra įmanoma. Išmalda tai yra e, tam tikras kalėjimo e, sąlygų užtikrinimas menininkams svarbu yra užtikrinti jiems deramą atlikį už jų darbą. Taip pat labai svarbu, kad jūsų kūriniai būtų prieinami visam pasauliui. Ir reikia pasitelkti šio tikslo siekiant visas įmanomas priemonės, nes jūsų filmai, kiti meno kūriniai tikrai padeda formuoti ir mūsų piliečių samoningumą. Jūsų žodžiai tikrai išsakyti yra labai aiškus ir labai stiprus. Komet jūs kalbėjote apie turizmą, tai aš tik tai norėjau priminti, kad e, kultūra yra pati geriausia kelionė, kurią aš e, turėjau savo gyvenime, tai yra galimybė keliauti e, ir pažinti kitų subjektivumą. Įsivaizduojant arba pažinti kultūrą, įsivaizduojant kitų žmonių subjektivumą. Manau, kad galima jums tikrai paploti už šitus žodžius ir Europos parlamentas tikrai taip pat turi ir privalo ginti šias vertybės, kurias šiuo metu bandoma paminti. Sime žodį ponui e, Eileriui, kuris yra Europos parlamento bendra pranešėjas ES E, kultūros e, e, politikos ir kuriejų pramonės sudarinamumo tema. Ačiū, ponios ir ponai, dėkoju, kad dar likote salėje. Tačiau kaina gali būti ta, kad jūs mes pradėsime prie šitos temos politinių aspektų. kolega Morgano paminės šio sektorio komercinius aspektus, o aš norėčiau pasakyti, kad jūs teisingai suprastumėte, kad parlamentas nori parodyti, jog mes turime tam tikrą emocinį ryšį su tuo, kas vyksta kultūros rytyje ir ką jūs darote ir kad mums labai svarbus nekomercinis šios ryties aspektas. Iš tikrųjų, komercinį aspektą taip pat reikia matyti, kadangi kultūros pramonė ir kultūra užima 2,5 karto daugiau darbuotojų negu, pavyzdžiui, automobilių pramonė. Todėl kultūros negalima atsijėti nuo komercinių dalykų. Michelianų sakė, kad jeigu Financial Time paieškosite Google, tai galėsime suprasti, kiek yra lobistų, tūkstančių lobistų, kurie veikia Bruselėje, kad nebūtų priimti autorių teisės ginantis įstatymai. Taigi Google nesupranta šitos svarbos. Todėl teisingai buvo pastebėta, kad reikia ieškoti naujų alijansų tarp klientų šios srities atstovų ir lobistų. Jūs teisingai pastebėjote, kad mes turėtume užkirsti kelią Europos kultūros žlugimui. Todėl mes turime suprasti, kad kultūros paveldas yra Europos, Europos ekonominių procesų variklis. Ir Todėl kyla klausimas dėl sanglodos Europoje, kadangi tai yra daugelypis klausimas, klausimas turintis ir sąsajų su komercija. Todėl kultūros komitetas ir pramonės komitetai nors ir nėra iš esmės e, priešai, ėmėsi iniciatyvos Bruselyje plėtoti nuoseklę kultūros ir kūrybos pramonės strategiją. Tai geras ženklas, tai yra atskirtos taškas pradėti politinės diskusijas šią temą. Tiesiog mes norėtume, kad kūrybingos Europos projektas neapsiribotų tik tai kino filmų gamyba. Reikia suprasti, kad tai sritis, kurioje dirba daugiausia jaunų žmonių Europoje. Statistika rodo, kad šioje srityje dirba daugiau jaunų žmonių negu kurioje kitoje pramonės šakoje. Jeigu mes apjungtumėte skaitmenės modernes technologijas su kūryba, tai taptų didžiuliu pranašumu Europoje. Jeigu rankinė pagaminta Prancūzijoje ar Italijoje tampa tiesiog e, ikona e, Azijos valstybėse, tai kodėl mes negalime to padaryti ir meno srityje. Žinoma, mes tiesiog jeigu mes viską perduosime į Google rankas ir jeigu mes ne, nekursime jokių platformų, programų, tai nieko nepasieksime. Tiesiog mes turime pradėti finansuoti paveldo išsaugojimo procesus, kult, remti kultūrą ir taip pat e, turime įterpti kultūros ir kūrybos pramonės finansavimą į sanglados politiką. Tiesiog mes turime matyti ir visą potencialą ir, žinoma, turime suvokti grėsmės. Mes turime įvertinti tą grėsmę, jeigu Google ir kitos platformos tiesiog įsirps visą tai mūsų kultūros paveldo uh, ir mes turime galvoti, kaip išsaugoti Europos kūrybos potencialą. Ačiū, kolega. Bet dabar e, taip, kadangi mes jau labai vėluojam, todėl aš turiu sudrausminti ir skirsiu jums tik dvi minutės e, pasisakyti. Ir be to turiu mygtuką, nu, nukirsiu mikrofoną, tai puiku. Ponas Morgano, dvi minutės. Grazie Presidente, gentili Ačiū pirmininkė, gerbiami svečiai. Daug kas buvo pasakyta, kadangi laiko yra nedaug, aš sutelksiu dėmesį tik tai į tai, kodėl labai svarbu išsaugoti Europos kultūros paveldą. Labai svarbu matyti kultūrą ir kūrybos pramonę kaip labai svarbus kultūros tapatybę išryškinančius aspektus. Todėl labai svarbu kultūrą ir kūrybos pramonę išsaugoti, kadangi čia e, tiesiog kuriamas tas gėris, gėris, kuris yra kultūros pramonės pagrindinis tikslas. Kultūros ir meno kūrybos pramonės sąsojos yra labai svarbios. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad svarbu Europoje suformuoti nuoseklę ilgalaikę kūrybos skatinimo strategiją atsižvelgiant į dabartinės sąlygas, užtikrinant finansavimą ir, kaip jau buvo minėta, tiesiog užpildant tą vertės spragą. ES reikalingų modernus teisės aktai ginantys autorių teises. Mes turėjome pakankamai daug progų apie tai kalbėti, kadangi dabar pastės diskusijos dėl daugiametės finansinės e, programos kūrybinga Europa, taip pat horizontas ir kitos e, programos suteikia galimybių imtis veiksmų šioje srityje. Iš kultūros tikimasi labai daug, iš kultūros paveldo taipogi. Ir tikimėsi, kad šitos programos tiesiog padės integruoti visuomenėms. Komisija yra pateikus atitinkamą pasiūlymą, tačiau dabar reikia galvoti apie šitų pasiūlymų įgyvendinimo uh, finansavimą. Taip pat būtina skatinti ir naujų technologijų dėgymą, kad kultūros paveldas ne tik tai būtų išsaugotas, bet ir būtų plėtojamas. Pavyzdžiui, naujose technologijos fotografija ir kitos turėtų padėti kurti ir labiau apsišvietusią ir kūrybingą Europą. Todėl mes dabar turime imtis radikalių žingsnių ir siekti, kad tas mūsų pasirinktas kelias būtų naudingas mūsų ekonomikai. Europa, kuri įtraukia kūrybišką, tokius žodžius šiandien girdim, tačiau neužtenka žodžius vartoti, reikia kartu ir veikti. Dabar žodį suteiksiu ponui Francisko Milanui. Dvi minutės. Labai ačiū. Europa iš tikrųjų turi e, didelį kūrybinį, kultūrinį potencialą. Matėm įvairių dinamiškų poslinkių per pastaruosius šimtmečius minties poslinkių. Matėm, e, at, kur atėjom nuo e, graikų antikos krikščionybės pradžios laikų. Matėm, kokių kūrybinių uh, srovių e, buvo iškilę. Europos civilizacija yra itin dinamiška palyginti su kitomis. Kartu įvairi, įvairūs Europos stiliai išplinta už Europos žemynų ribų. Kartu nepamirškim, kiek paveldo objektų turim UNESCO e, sąraše. Kai kalbam apie kultūrą, tai turiz, kultūra susijusi su turizmu, o turizmas turi ne, nepaprastai didelę reikšmę ypač pietų e, Europos šalims. Šiame kontekste paminėtinos kaimiškos vietovės, kur, sakykime, vienuolino seno ar kokio kito istorinio pastato e, rekonstrukcija gali paskatinti turizmą ir kartu e, sukurti daugybę galimybių amatams. Skaitmeninimas irgi labai svarbus, skleidžiant mūsų kultūros paveldą. Čia paminėtinas judėjimas Europeana. Kartu kultūros paveldas labai svarbus, kai reikia skatinti Europos tapatybę o tai labai svarbu populizmo užmojų akivaizdoje. Populistai stengiasi skaldyti bendruomenę. Europos institucijos iš tikrųjų deda didžiulės pastangas saugodamos kultūros paveldą. Turiu galvoje ne vien tik tai vietos valdžios institucijas, regionus, bet kartu ir Europos institucijos turėtų būti aktyvesnė šiame fronte. Maničiau, turėtų būti sukurtas specialus ES institucijų fondas, iš kurio būtų e, finansuojamas ir remiamas Europos kultūros paveldas. Labai ačiū. Pone Tarpadėl, žodis dvi minutės kalbėti. Ačiū, pone pirmininkė. E, aš atsižvelgsiu, noriu pabrėžti, kad pirmą kartą kalbu iš plenarinės sesijų salės tribūnos ir šiame kontekste rumunų kalba galbūt pirmą kartą skamba šioje salėje. Noriu perduoti jums dvi žinias iš Rumunijos. Dėkoju kolegoms, kurie kalbėjo apie europinio turizmo ir ehm, <clears throat> kultūros paveldo e, svarbą. Per pastarus ketverius metus mes visoje Europos Sąjungoje dėjome visas įmanomas pastangas, kad e, stiprintume kultūrinį turizmą ir kartu siektume apginti kultūros paveldą, kultūros, turizmas negalėtų egzistuoti, jeigu nesaugotume kultūros paveldo valstybėse narėse ir būtent toks yra mūsų e, pristatomo projekto tikslas siekiame atkreipti dėmesį valstybių narių vadovų į būtinybę įgyvendinti bendrąją integruotą e, strategiją, e, skiriant atitinkamą finansinę paramą kultūros paveldo apsaugai priešingų atveju tas e, įvairus ir turtingas bei labai svarbus mūsų tapatybė kultūros paveldas išnyks. Puikiai žinome, kad kultūros paveldas yra labai svarbus mūsų ekonomikai, egzistuoja tam tikros zonos, kurios yra persisotinusios jau turistais, todėl e, <clears throat> reikia saugoti ir puoselėti kitose vietose kultūros vertybės tam, kad ne tik turistai vyktų į Milaną, Barceloną ar Veneciją. Labai svarbu, kad mūsų vadovai valstybių narių skatintų e, turizmą ir e, kitose vietovėse, kurios yra labai patrauklios kultūros paveldo atžvilgių. Aš norėčiau galbūt netgi pabandyti skambinti tam tikrais pavojaus varpais, kultūros, turizmas turi būti grindžiamas subsidirimo principu, tačiau e, galbūt ne visada reikėtų tos subsidirimo principo laikytis, nes aš manau, kad kultūros, turizmas, kultūros paveldas tikrai padeda kurti pridamąją vertę ir todėl ir ES biudžete reikėtų numatyti atitinkamą biudžeto eilutę kultūros paveldo išsaugojimui. Taigi tiek transporto ir turizmo komitete, tiek ir <clears throat> kitose ES komitetos, e, Europos parlamento institucijose turėtų būti apie tai kalbama. Ačiū, ponė Tarpadėl. turizmu ir kultūros paveldu reikėtų rūpintis ne vien tik valstybės narėse, tačiau taip pat ir ES lygmenį, numatant ir tinkamą finansavimą bei jį skiriant. Dabar steiksiu žodį poniai Šoidrovai. Kalbėti dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, mėla pirmininkė, mėly kolegos. Džiaugiuosi, kad e, taip ilgai ištvėrėte ir kad galime pasidalinti savo patirtimę su kultūros komiteto nare. Šis komitetas būtent inicijavo, kad e, pasiūlė iniciatyvą, kad šie metai būtų paskelbti kultūros paveldo. Metais aš taip pat e, rengiu pranešimą apie Europos solidarumo korpusą nuo 21 iki 27 metų ir šios programos svarbis įdomoji dalis yra susijusi su kultūros e, paveldo apsauga, su kultūra ir įvairiomis jos išraiškos formomis. Apskritai labai svarbu įtraukti jaunimą į tarptautinių projektų gyvendinimą. Europos solidarumo korpusas yra vystomas dviem kryptimis - savanoriškųjų ir e, <clears throat> samdomo darbo kryptimi. Mes kūrėme Europos savanorių tarnybą, tikimės, kad šis projektas bus sėkmingai gyvendintas. <coughs> Taigi šio projekto dalyviai galės e, savo e, galės asmeniškai patirti e, Europos visuomenės teikiamus privalumus. Labai svarbu, kad kultūros vertybės taptų prieinamesnės, visapreipiančios. Europos kultūros paveldo koncepcija yra orientuota į jaunimą ir manau, kad e, e, jie paskatins e, naujus procesus mūsų komitete. Noriu pacituoti Šventojo Jono Pauliaus antrojo žodžius, kuriuos jis ištarė po geležinės uždangos žlugimo. Europa yra verčiama iš naujo apibrėžti savo tapatybę, nebelikus karinių alijansų, todėl Europa atranda save iš naujo kultūroje. Ir e, e krikščioniška tikėjimo 2000 metų istorija, ponės ir ponai, šiandien šios gilios mintis atrodo dar labiau, dar aktualesnės nei tuo metu, kai jos buvo garsiai pasakytos. Manau, kad e, galime atgaivinti Europą ir grožis tikrai gali išgelbėti pasaulį, kaip kažkada svajojo. Dostojevskis grožis gali mus vėl e, suvienyti su mūsų kultūros e, turtingume ir įvairovėje. Europos kultūros paveldo metais vyksta įvairūs kultūriniai renginiai, nu, todėl norėčiau Jūs pakviesti vieną iš tokių renginių, kuris vyks nuo kuris prasidės rugsėjo 28 dieną Čekijoje E, tai bus kilnojama paroda, kuri bus demonstruojama Čekijoje, Lenkijoje, e, Slovakijoje ir Vengrijoje. Tai yra centrinės Europos valstybių e, projektas, kurio kontekste vyks tarptautinė konferencija mano gimtajame Kromješiš mieste. Tikiuosi, kad šis projektas tikrai bus naudingas ne vien jaunimui, tačiau ir visai Europai, kuri turėtų atrasti save iš naujo kaip kultūros kontinentą, kaip to pageidavo šventasis Jonas Paulius II. Na ir baigdama norėčiau e, sureaguoti į Žano Mišelio Žaro raginimą ir į kolegos e, Michaelianų raginimą, nes jie mūsų paprašė apginti ginti autorių teisės. Manau, kad tikrai turime juos e, palaikyti, nes autorių, rašytojų, menininkų, žurnalistų teisės. Turime jas ginti, turime ieškoti ir užtikrinti pusiausvyrą tarp interneto siūlomos e, laisvės. Droit des auteurs. Mais je crois que c'est notre tâche de le trouver et équil équilibrer ces intérêts des auteurs et de la liberté. Bet kartu turim rasti pusiausvyrą tarp autorių teisės ir laisvės. Labai ačiū už Jūsų dėmesį. Labai ačiū. Teskim darbą ir toliau suteiksiu žodį ponui Gijomui Kins. Jūs esat Luvro muziejaus paveldo eksponatų konservatorius. Dvi minutės skiriu jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu mm, kaip e, paveldo e, eksponatų konservatorius, bet kartu kalbėsiu ir kaip privatus asmen, asmuo, Šarant Maritim e, regione mes, e, mano šeima tiesiog dabar e, perėmė seną pilį, kurią restauravo ir tokiu būdu pakalbėsiu apie tai. Aš nežinau, maniau, galbūt man būtų vertėję kalbėti prieš tai, kai buvo aptariami šiek tiek kiti klausimai. Bet kita vertus labai gerai, kad kalbu dabar. E, Kalbama apie e, paveldo, e, paveldo objektų apsaugą, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, kitus aspektus. Tad dabar mes kalbam apie kultūros paveldo ir inovacijas, ekonominį potencialą. Pirmiausia, inovacijos inovacijos neturėtų būti vertinamos vien tik tai kaip technologinės e, inovacijos. Jos skirtos tam, kad e, padėtume piliečiams su, suvokti, kas yra kultūros paveldas, kad paveldas e, tai yra kur kas daugiau negu archeologinės vietovės tam tikros. Ir ateinančiais metais aš organizuosiu e, didelę El Greco parodą Paryžiuje. E, El Grekas tikrai yra e, didelio masto menininkas, kuris gimė Kretoje, po to dirbo kitur, po to baigė gyvenimą Ispanijoje. Ir dabar dar toliau paminėsiu ten tą. Ta pilį, kurią mes restauravom. Pilis tai iš, visų pirma tam tikra geografi, geografinis faktas, socialinis faktas. Kodėl aš kalbu apie socialinį aspektą? E, aš čia mm, nekalbu apie tai, kiek ten tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų atsirado, kai reikėjo pilį e, restauruoti. Bet e, kartu Aš užtikrinau e, ir tai, kad ta pilis dabar būtų prieinama plačiai visuomeniai, kad e, toje pilyje būtų galima organizuoti koncertus, o ne vien tik tai e, vestuves, įvairius festivalius ir panašiai. Tai irgi yra inovacijos, apie kurias mes šiandien kalbam. Bet dabar inovacijos, kurios, sakykime, susijusios su e, pelningų modelių ir, ir tvarių modelių. E, taip, suprantu, kad reikia kurti žiedinę ekonominę, e, tiesiog panaudoti jau naudotus dalykus. Bet kai kalbam apie paveldą, tai su tuo susiję tam tikri politiniai E, klausimai, kartu reikia sukurti tam tikrų priemonių, e, pajud, išjudinti kartu veiklą kaimiškose vietovėse, prisidėti prie e, bendruomenių palaikymo, kūrimo. Ir jeigu dabar kultūra menkinama, silpninama, tai silpninamos ir vietos bendruomenės. Reikėtų ne tai, kad čia kultūros reikėtų daugiau įlieti į gyvenimą, reikėtų daugiau gyvenimo įlieti į kultūrą. Kultūros, kultūra e, kaip visuomenės tam tikras pagrindas, toks yra mūsų bendras siekis. Labai ačiū už jūsų. Ar galėčiau uh, paprašyti perduoti man savo autoriaus teisės <clears throat> jūsų tą puikią ištatą frazę, kad e, kultūra suteikia daugiau e, gyvybingumo. Manau, kad e, mes galime atgavinti demokratiją, pastelkinti naujas demok... ekonomikos formas, jūs ją vadinate žiedinė ekonomika, kiti ją vadina tvare ekonomika, socialia ekonomika. Dabar steiksiu žodį Dimitrijos Pantermalis, jis yra Akropolio muziejaus vadovas, prašau jums dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Akropolio muziejuje inovacijos yra tiesiogiai susijusios su muziejaus ekonominiu augimu ir taip pat su pačiu Atenų miestu. Nuo pat pradžių muziejus siekia, kad lankytojams būtų sudarytos pačios palankiausios sąlygos, kai jie atvyks aplankyti muziejaus. Mes ėmėmės įvairių inovacinių veiklų muziejuje ir įdėgėme veiksmingą vadybos sistemą. Ir galiausiai ir toliau mūsų muziejo darbuotojai entuziastingai dirba ir mes galime konstatuoti, kad vietos e, ekonomika išaugo, kadangi įsikūrė ir įsitvirtino kiti paslaugų teikimo, maitinimo paslaugų verslai. Ati... Pusantro milijono lankytojų vėl atidarius Akropolio muziejų aplanko muziejų Daugybė svečių atvyk, atvyksta iš užsienio. Reikėtų pasakyti, kad vėl atidarius muziejų jisai išsilaiko pats save. Jo eksploatacijos kaštus jisai padengia pats. Ir tai to buvo pasiekta inovacijų dėka. Labai ačiū už Jūsų pasisakymą. ponas Vervajen, Europeana fondo atstovas. Dvi minutės jums suteikiu, prašom. Euh, ačiū. Ačiū ir jums. Um, like Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie ekonominius uh, mūsų transformacijų aspektus. Prieš dešimt metų ES priėmė labai svarbų sprendimą. Ji nusprendė, kad kultūros paveldas yra labai svarbus, svarbis rytis ir negalima palikti tiesiog likimo valiai jo išsaugojimo ir plėtros. Tada atsirado Europeana, ir dabar tai yra platforma, į kurią yra apsijungę 4000 mini mm, muziejų ir 50 milijonų eksponatų yra e, patekę į šitą platformą. Šita platforma tampa labai svarbių reiškinių, kadangi ji padeda susisiekti, bendradarbiauti e, menininkams, muziejų atstovams ir taip pat kurti mm, naujus meno kūrinius. Europeana nenorėtų tiesiog e, apsiriboti vien e, meno kūrinių skanavimu. Tiesiog norime pakeisti mąstyseną, požiūrį į kultūros paveldą. Ir aš manyčiau, kad tai yra pats svarbiausias ES veiksnys. Kalbant apie Europą, aš norėčiau pasveikinti ES, kadangi šis modelis tampo, tapo kultūros eksporto modeliu Indija, JAV, Japonija, Brazilija vadovaujasi šiuo modeliu, kadangi jis leidžia ir viešoje sektoriaus, ir plataus sektoriaus suinteresuotom šalims bendradarbiauti ir ginti autorių teises. Tai yra ilgalaikė labai svarbi investicija į pokyčius ir inovacijas. Kai kalbame apie ateitį, turime omenyje ekonomiką, yra pateikiami įvairiausiai skaičiai. Mes išleidome mažiau negu 1 procento Europos BVP šiame sektoriuje, tačiau sektorius pagamina pusantro procento BVP tai yra labai akivaizdu, kad investicijų graža yra pakankamai užtikrinta. Ir toliau reikėtų investuoti į Europos kultūros ir kultūros paveldo sektorių, laikantis aukščiausių standartų ir vertybės supratimo. Turizmas taip pat yra labai svarbi sritis ir čia kultūros srityje mes turime išsaugoti savo tapatybę. Mes dirbame toje srityje, kuri galėtų būti dar įtraukesnė ir apreipti kuo daugiau gyventojų. Jeigu naujos technologijos, dirbtinis intelektas tikrai žada didžiulį proveržį, todėl mes turėtume išlikti konkurencingi, siekdami išsaugoti mūsų senstantį kultūros paveldą. Todėl mes turėtume kurti taip pat ir skaitmeninių technologijų silikono slėnį. Silicio slėnį. Ačiū. Negaiždama laiko suteiksiu žodį ponui Simon Little. Jis yra E, interaktyvios e, programinės įrangos federacijos Europoje vadovas. Jums dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Video žaidimai neseniai tapo sudėdamąją kultūros paveldo dalimi, tačiau jie tikrai daro didelę įtaką ir kitiems meno sektoriams ir sritims Europoje yra milijonai žaidžiančių video žaidimus ir e, galbūt e, tai jūs nustebins, tačiau 50 procentų europiečių kars nuo karto žaidžia video žaidimus, daugiausiai tai yra vaikai e, kurie žaidžia šviečiamojo pobūdžio video žaidimus, tačiau taip pat jie yra naudojami ir kaip medicinė terapija. <clears throat> Šių žaidimų programinė įranga kūrė labai kompetentingi e, kūrėjai, nes e, tai yra labai sudėtinga technologija apriepinti vizualius e, elementus, taip pat ir istoriją, naratyvą žaidimo. Tai yra labai sudėtingas darbas, kuris yra glaudžiai susijęs su autorių teisėmis, todėl kūrėjai taip pat turi keistis ir savo patirtimi vaizd, e, video žaidimai pakėlė kultūros paveldą į aukštesnį lygmenį. E, norėčiau pasidalinti su jumis vienu pavyzdžiu, kuris yra labai, pasva, e, labai svarbus šios dienos konferencijos kontekste. Tai yra video žaidimas, kurio pavadinimas 1111 Memories Retold. Šį žaidimą sukūrė prancūzijos kompaniją. Šis video žaidimas e, yra sukurtas taip, kad e, jo žaidėjai e, beveik jaučiasi virtualioje tikrovėje esantis ir šio žaidimo žaidėjai glaudžiai bendrabiauja su Europeaną ir e, fondu. Ir jo yra skatinamas e, taip pat e, Europos istorinio paveldo pažinimas. Taigi tikrai džiaugtumėmės, jeigu ne tik vaikai mūsų video žaidimus žaistų, tačiau taip pat ir suaugę prisijungtų prie mūsų E, vaizdo žaidimų pristatymo. Ačiū, dabar kalbės ponas Žirar, jis yra klik projekto prezidentas, sveiki atvykę Europos parlamentą, jums taip pat dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš esu šio horizontalaus projekto koordinatorius, projekto, kurį inicijavo ir suplanavo ES komisija šio projekto uždavinys e, saugoti kultūros paveldą ir, žinoma, plėtoti turizmą regionuose, užtikrinti tvarų vystimasi ir labai svarbu puoselėti kaimiškuosius regionus, skatinti kūrybiškumą ir, žinoma, viso to tikslas pagerinti gyvenimo kokybę tačiau yra ir bet. Mums labai svarbu suvokti vieną iš svarbiausių iššūkių, kuris šiandien nekarta buvo minėtas, būtent, kad mūsų miestai taptų kuo prieinamesni, palankesni žmogui. Miestai dehumanizuojami nuolat jie nužmogina asmenį. Ir todėl mes turime pagalvoti, kaip miestus iš, išsaugoti, kad jie būtų humaniški. O tai reiškia, kad reikia stiprinti infrastruktūrą, kuri leistų išsaugoti visuomenės ryšius, sąsajas tiesiog neturėtume apsiriboti vien tik tai e, materialiomis vertybėmis, o labiau kreipti dėmesį į e, nematerialų turtą. Taigi žiedinė ekonomika mokslu ir technologijomis pagrįsta visuomenė turėtų padėti sukurti uh, tam tikrą uždarą ciklą mūsų miestuose. O tai reiškia, kad reikia kurti modernius finansavimo modelius, kurie padėtų stiprinti tą uh, žiedinę ekonomiką, įtraukiant viešąjį, privatų sektorių ir taip pat viešos savivaldos struktūras. Tačiau problema yra ta, kad kalbant apie vietos bendruomenės, reikia suvokti, kad jos yra susiskaidžiusios. Jose yra įvairiausių egoistinių apraiškų, kurias puoselėja tų bendruomenių atstovai, profsąjungos, kitos interesuotos šalys. Ir todėl dažnai e, pavieniai interesai tampa svarbesni negu bendruomenės interesas. Ir dėl tos priežasties galime sulaukti didžiulės vertybių krizės, kadangi visuomenėje nebesusigaudo, jinai pameta kryptį tai, kas svarbu vietos bendruomenėms ir turėtų išryškinti būtent kultūros paveldas. Svarbu taipogi stiprinti atsakomybę, kiekvieno asmens atsakomybę. Ir būtent tai, mano manimu, padėtų per ateinančius dviejus metus mums sėkmingai užbaigti pradėtą darbą. Ponas ir ponai, išklausėm tikrai išskirtinių e, prelegentų ir galim dabar paploti už pasisakymų kokybę, kad jūs iš e, įvairių pusių ir įvairių e, sluoksnių mm, kalbėjot apie šią temą turėjom e, prelegentų iš muziejų, kartu turėjom menininkų pasisakymų. Bet taip galima paprastai pasakyti, be kultūros nieko nepasieksim, ne, gyvens, ne iš, ne, neturėsim laisvės, ne, neturėsim progos išgyventi emocijų. Kultūra yra mūsų demokratijos pagrindas. Tad dar kartą visiems labai ačiū. Ir dabar kviečiu e, mūsų parlamento pirmininką poną Tajanį. Dar kartą ačiū.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 Sveiki atvykę. Malonu Jūs matyti atvykusius į mūsų parlamentą. Šiais metais mes švenčiam šimtmetį Salamankos universiteto fondo šimtmetį, o pats Salamankos universitetas e, vienas seniausių Europoje. Ir e, dabar nusprendė universitetas Europos parlamentui įteikti medalį už mūsų darbą susijusi su kultūra. Kartu parlamentas, kartu universitetas e, atlieka labai svarbų vaidmenį. Tad e, jūsų fondo dėka mes kartu iš pasiekėm tai, ko pasiekėm ir todėl labai mums didelė garbė ir labai bus malonu e, pažymėti būtent tą jūsų sprendimą suteikti medalį. Na ir dabar suteiksiu žodį Salamankos universiteto rektoriui, ponui Ricardo Rivero Ortegai. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Merci. Señor presidente del Parlamento Europeo, autoridades, representantes de las naciones de Europa en el Parlamento Europeo, personalidades presentes del mundo de la cultura, amigas y amigos. Eh, tengo el honor de entregarle en este acto al presidente del parlamento europeo la medalla de la universidad de salamanca concedida por nuestro. vertėjai uh, e, turi pranešimą posėdžio konferencijos dalyviams ir klausytojams. Ir e, kadangi jau 22 dienas vyksta mūsų protesto akcija dėl vienašališkai primestų administracijos naujų darbo tvarkos taisyklių, kurios smarkiai pablogina mūsų teikiamų paslaugų e, kokybę ir dėl administracijos nenoro šį socialinį konfliktą kaip nors išspręsti, vertėjai protestuodami privalo dabar nutraukti savo teikiamas vertimo paslaugas, kadangi e, mūsų numatytas posėdžio laikas jau baigėsi. Dėkojame visiems už supratimą ir sakome viso gero. Prígenes, esta